Good morning. Good morning. Labas rytas. Prašyčiau dėmesio, tuoj pradėsime dirbti. Šiandieną mūsų komitetas posėdžiaus, skirdamas mūsų laiką darbiniam seminarui. Esame suorganizavę klausimus dėl dviejų komisijos pasiūlymų legalios migracijos srityje. Tai dalis vadinamojo migracijos paketo. Ir šį rytą mes susitelksime ties pasiūlymų dėl sezoninių darbuotojų. Pranešėjas šią temą mūsų komitete yra ponas uh, Morajas. Na, o po piet šiandieną susitelksime ties kita tema, tai yra darbuotojų perkelimų įmonių viduje. Čia mūsų pranešėjas yra ponas Jekolino. Tie du pasiūlymai tarpusavyje labai skiriasi. Pirmasis siekia palengventi laikiną aukštos kvalifikacijos darbuotojų migraciją, o tuo tarpu Pasiūlymas dėl sezoninių darbuotojų siekia sukurti bendras procedūras, kurios leistų migruoti mažesnės kvalifikacijos darbuotojams. Tačiau yra ir kažkas bendro. Tai pirmieji du pasiūlymai teisinėje migracijos srityje nuo to laiko, kai įsigaliojo Lisabono sutartis. Dabar Europos parlamentas šioje svarbioje politikos srityje su taryba veikia pagal įprastinę teisėkuros procedūrą. Todėl mūsų komitetas ir nusprendė surenkti šiuos klausimus, kad galima būtų aptarti, smulkiai aptarti tuos du pasiūlymus, remiantis pranešėjų parengtais darbo dokumentas. Ir aptarti tai su visomis suinteresuotomis šalimis - komisija, taryba, taip pat tarptautinėmis organizacijomis, socialiniais partneriais, uh, pramonės atstovais, NVO atstovais, atsižvelgiant į tas naujas galės, kurias parlamentas įgyjo šioje srityje pagal Lisabonos sutartį. E, šią temą mūsų komitetas svarsto pagal 50-ąją darbo tvarkos e, taisyklių taisyklę draugę su kitais komitetais, tame tarpe užimtumo komitetu. Ir tų komitetų atstovai dalyvauja mūsų klausime. Na, o pradžioje aš suteiksiu žodį mūsų pranešėjui, ponui e, Claude Moraes, kad jis galėtų pristatyti savo darbo dokumentą. Po to pasisakys komisijos, tarybos atstovai ir e, užimtumo bei e, moterų reikalų komiteto atstovai, jeigu jie norės ką nors pasakyti. Šiandien ryte taip pat išgirsime, kaip jau sakiau, poną Claude Morais, paskui ponę Martą Siged, ji yra e, vidaus reikalų generalinio direktorato, migracijos reikalų direktorato direktorė, E, Sveikinsime taip pat ponę Vivian Vadasi, kuri yra patarėja teisingumo ir vidaus reikalus rytyje Vengrijos nuolatinėje atstovybėje prie ES. Toliau pasakys ponas Sergio Koferati, e, užimtumo komiteto pranešėjas ir ponė Antigoniai Papadopulų, kuri rengia pranešimą moterų reikalų komitete. Pirmiausia, ponas Morajas, prašau. Dėkoju pirmininkė. Labai noriu padėkoti kolegoms ir komiteto nariams, kurie susirinko į šiuos klausimus šį rytą. Dėkoju taip pat visiems iš kitų organizacijų, kurie išsakys savo nuomonę apie gana įdomius pasiūlymus, gal kartais ir prieštaringus. Bet kuriu atveju kalbame apie labai rimtus teisės aktus, kurie pareikalaus iš mūsų pasitikrinti savo ambicijas, kuriant bendrąją imigracijos ir migracijos politiką. E, darbas atliktas iki šios dienos, kai kalbame apie sezoninių darbuotojų direktyvą ir apie darbuotojų perkelimą įmonių viduje, e, tas darbas buvo gana ilgas. 1999 metais Tamperės vadovų taryboje valstybės narės e, prisėmė aišku įsipareigojimą sukurti bendrą imigracijos politiką. Ir tai darydamas valstybės narės e, rėmėsi ekonominiais argumentais. Mes numatėme, kad ateis toks momentas, kai kalbėsime apie legalią migraciją ne vien aukštos kvalifikacijos darbininkų atžvilgių, bet ir žemesnės kvalifikacijos darbuotojų atžvilgių. Kažkuria prasme mes nesugebėjome įvertinti, ką iš tikrųjų reikš sukurti bendrą imigracijos politiką. Ir e, užtrukome gal 10 ar 11 e, metų, kol buvo pateikti pirmieji rimti pasiūlymai. 2005 metais komisija parengė savo komunikatą, politikos planą migracijos klausimais, kur aiškiau išdėstė, ką ji ketina daryti. Ir šiame kontekste visi turėtų suvokti, kad e, e, tuo metu, kai pasieksime jau tą lygį, kai pradėsime kalbėti apie legalią migraciją, turėsime sustelti ties užimtumu, demografiniais argumentais, argumentais apie e, kvalifikacijos e, kėlimą darbuotojų mokymą ir taip pat ties tuo, kad šimtai tūkstančių sezoninių darbuotojų, kurie jau dabar dirba mūsų valstybėse narėse, nebūtų eksploatuojami. Mes žinome, kad jie kenčia nuo to. Mes taip pat norime reguliuoti sezoninių darbuotojų rinką, suprasdami, kad tai yra mūsų ūkio neatskiriama dalis. Sezoniniai darbuotojai atvyksta į ES, ten sunkiai dirba, perveda į savo kilmės šalis pinigus uždirbtus. Mūsų ūkiui jie reikalingi, o šiandien bandome apibrėžti, ką iš tikrųjų tai reiškia, kaip juos galima būtų apsaugoti ir kaip galima toliau išplėtoti pasiūlymą dėl sezoninių darbuotojų. Visą tai susijęs su žemės ūkiu, turizmo sektoriumi, uh, su mažiau kvalifikuotų darbų apskritai. Tai nereiškia, kad patys tie žmonės yra žemesnės kvalifikacijos, bet jie dirba mažiau kvalifikuotą darbą. Mes e, aiškiai išdėstėme faktus, kad migracijos, kažkurios migracijos, e, sezoninių darbuotojų ES iš tikrųjų reikia. Kai kalbame apie legalę migraciją, mes taip pat sprendžiame užimtumo klausimus. Ir dėl to mes 50 straipsnių pasiremdami užtikrinome, kad e, dėl šio pasiūlymo dirbant draugė dirbs ir užimtumo bei moterų komitetų nariai. E, pagal teisės pagrindą mūsų komitetas yra vedantysis komitetas, bet mes turime uh, sugebėti suvokti ir e, darbo rinkos elementus, ypatingai remdamiesi 16 straipsniu. Ir šia prasme aš e, artimai bendradarbiauju su Sergio Koferati, kuris rengia pasiūlymą uh, užimtumo komiteto vardu ir taip pat su ponia Papadopulu iš moterų teisų komiteto. E, užimtumo lybė komitetai dirbs glaudžiai bendradarbiaudami, siekdami užtikrinti, kad tie sezoniniai darbuotojai, kurie atvyks į ES, įsilietų į tokią e, darbo rinką, kur uh, jie nebus eksploatuojami ir jų teisės bus tokias pat kaip ir kitų darbuotojų toje rinkoje. Man skirta tik 10 minučių, visų pasiūlymo aspektų aš neaptarsiu, susitelksiu ties svarbiausiais dalykais. Pirmiausia, subsidiarumo principas. E, šiame pasiūlyme nebuvo pasiūlyta naudoti geltonosios kortelės procedūrą, tačiau daug valstybių narių e, pabrėžė, kad e, subsidiarumo principas išlieka labai svarbus ir kad daug dalykų turėtų būti E, sprendžiama valstybių narių lygmenyje. Dirbdamas ties šiuo pasiūlymu į tai kreipiau didelį dėmesį. Migracija yra jautrus klausimas. E, yra valstybės narės, kurios nori spręsti šias problemas pačios, yra tokios, kurios suvokia, kad e, europiniai sprendimai čia gali atnešti pridėtinės vertės. E, pasiūlymo nuostatos siekia sukurti tokią atmosferą, kad sezoniniai darbuotojai atvykę ES galėtų dirbti, galėtų po to grįžti į savo kilmės šalį, bet galėtų uždirbti e, padorų atlyginimą ir e, susirasti padorės gyvenimo sąlygas ir galėtų pasilikti ES iki šešių mėnesių. Tokie pasiūlymai yra ambicingi, bet ne tiek ambicingi, kad apsimestume, kad sezoniniai darbuotojai yra tai, kas jie iš tikrųjų nėra. Eina kalba apie žemės ūkio, turizmo, kitokius sektorius. Ir čia mes neturime pernelyg būti ambicingi e, ir turime apsiriboti tam tikrais sektoriais, kuriuose sezoninis elementas egzistuoja ir neišsiplėsti per plačiai. Taigi kalbame apie vieną elementą migracijos pakete ir nesistengiame apriepti kažko, kas nebuvo numatyta pirminėje, pirminiuose pasiūlymo ketinimuose. Taigi stengiamasi užkirsti kelią tokių darbuotojų eksplo, eksploatavimui, padėti jiems e, susirasti darbą. Pasiūlyme taip pat yra e, nuostatų dėl e, jų apgyvendinimo, kad tas gyvenimo sąlygas būtų padorios. Yra ta, kalba apie tam tikras sankcijas ir žinoma kalbama apie vienodą traktavimą. Ir 16 straipsnis kaip tik kalba apie tai, užsimindamas apie tam tikras teisės. Mes suprantame, kad 16 straipsnio apibrėžimai galbūt nėra tokie, kurie kai kurių manimų, kai kurių e, kolegų manimų galėtų iš tikrųjų užtikrinti tą vienodą traktavimą. Todėl mums svarbu e, ieškoti kompromiso, apsisprendžiant dėl to, ką, kokia bus e, vienodo traktavimo apibrieštis, kad neatsirastume situacijoje, kai vienas darbuotojas kenkia kitam. Mes žinome, kad ši, ši problema yra susijusi su tam tikra e, tiesiekros istorija, konkrečiai e, paminėsiu komandiruotų darbuotojų direktyvą. E, nenoriu e, nepaliesti pačių svarbiausių dalykų, tačiau turiu e, vis tiek laikytis dešimties minučių. Diskusijų metu galbūt galima bus užduoti klausimus dėl kitų smulkmenų. E, dabar e, Lybė ir e, užimtumo komitetai drauge turi pateikti tikslesnius sezoninių darbuotojų e, apibrėžimus, apibrėžtis. E, labai svarbu prisiminti, apie kokius e, ūkio sektorius mes kalbame ir kur tie sezoniniai darbuotojai ES galės dirbti. E, yra kiti sektoriai, tokie kaip statybų sektoriai ir kiti, kurie nėra sezoniniai. Ir mes taip pat savo darbo dokumente apie tai kalbame. Kalbėdamėsi, žinoma, ir su šių pramonės šakų atstovais. E, kita svarbi problema yra e, grįžtamoji migracija ir e, uždirbtų pinigų pervedimai į kilmės šalį. Praeitie dažnai buvo kalbama, kad tie atvykėliai yra tik tai uh, tik tai našta visuomenėje. E, ta tema buvo dažnai e, diskutuojama, tuo tarpu iš tikrųjų e, migrantai atneša labai daug naudos, jų pervedami pinigai dažnai prisideda prie trečiųjų šalių vystimosi. Ir aš manau, kad pasiūlyme tą problemą taip pat reikia spręsti. Dar viena ir svarbiausia e, pasiūlymo dalis yra susijusi su prieimimo kriterijais ir e, formuluojant tekstą čia mūsų komitetui tenka pagrindinis e, vaidmuo. Mes čia turėsime apibriežti tokius dalykus kaip darbo pasiūlymai, e, atvykimo e, dokumentai, e, darbo rinkos. E, testai, egzaminai, e, teisės gyventi e, gavimas, e, jų sąlygų, padarių darbo sąlygų užtikrinimas. Kartais migrantai atvykę į ES gyvena baisiomis sąlygomis. Mes matėme tokių atvejų Italijoje, kur masiškai buvo gyvenama vos ne miške ir e, kur darbuotojai buvo eksploatuojami. Būtina turėti tam tikrus pagrindinius standartus, pagal kuriuos e, jie galėtų dirbti ES. Taigi, e, sezoninių darbuotojų leidimai, informacija apie darbo ir gyvenimo sąlygas, sezoninių darbuotojų padorus, padorus pragyvenimo standartai ir kaip bus sprendžiami skundai. Lengva pasakyti, kad sezoninis darbuotojas gali turėti galimybę pasiskūsti, bet jeigu jis nesusijungęs į, e, jeigu jis neorganizuotas, tai tada pasiskūsti jam labai sunku. Kartais e, e, kai kuriuose valstybėse narėse susidurėme su labai sunkia tokių darbuotojų padėtyje. Mums reikia pagrindinių, pagrindinių standartų. E, todėl mes turime taip pat pažiūrėti ir į tą vaidmenį, kurį suvaidina užimtumo agentūros. Suprantu, kad laiko nėra, pasakysiu tik tai, kad e, sezoninių darbuotojų problema yra kontroversiška, Ir čia mums reikia ieškoti pagrindinių šerdinių e, nuostatų. Mes suprantame, kad e, e, migracija, darbo rinka yra labai jautrios temos. Antra vertus, būtent valstybės narės e, parodė iniciatyvą formuojant e, legalios migracijos politiką. E, jos pripažino, kad e, Tokie darbuotojai yra didžiulis išteklis, naudingas ES. O jeigu taip, tai tada reikia tam tikrų bendrų standartų ES, tai vertybių sąjunga ir e, mums svarbu užtikrinti tas sąlygas, kuriomis darbo rinkoje tokie darbuotojai dirba. Taigi, aš tikiuosi, kad e, Aš, aš e, tikiuosi, kad visi, kuriems rūpi šio e, pasiūlymo e, ateitis, praktiškai įsijungsite į tą darbą ir išsakysite savo nuomonę apie tai, ką aš čia išdėščiau. Dėkoju Klaudui, dėkoju Jums už tai, kad Jūs pristatėte savo rengimą pranešimą per 20 minučių. Siūlyčiau kitiems kalbėtojams kalbėti neilgiau nei 70 minučių. Tam, kad liktų laiko diskusijoms. Ir kad laiku galėtume pradėti antrąją mūsų renginio sesiją, kurio, kurios metu kalbėsime apie socialinius partnerius. O dabar žodį suteikiu Europos komisijos vidaus reikalų generalinio direktorato atstovai Martai Gigan. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Labas rytas, ponios ir ponai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums širdingai, padėkoti Lybė komitetui už tai, kad Jūs surinkite šiuos viešuosius klausimus, kuriuose bus kalbama apie du labai svarbius uh, pasiūlymus. Tai yra apie, apie 2005 metų politinio plano dėl e, e, legalios migracijos e, įgyvendinimą. Ir šiandien kalbėsime apie sezoninius, darb, sezoninius darbuotojus ir apie darbuotojų perkeliamus įmonės viduje. Kaip pasakė pranešėjas, visi šie pasiūlymai yra labai svarbus ir tai yra pirmieji pasiūlymai, kurie buvo patvirtinti po to, kai įsigaliojo Lisabonos sutartis. Ir tokie renginiai kaip šis Tai yra renginiai, kuriame dalyvauja daug suinteresuotų subjektų, yra puikia galimybė mums visiems pasikeisti mintimis ir geriau suprasti, kokios problemos yra aktualios, kokios nuomonės egzistuoja. Ir mes galėsime visas šias mintis atnešti į komisiją ir e, remdamiesi jomis tobulinti savo darbą. Jums visiems yra žinoma, jog migracija yra aktualus reiškinys. Neseniai prasidėjo nenumatyti įvykiai kai kuriuose regionuose. Tačiau pasaulyje dažnai vyksta e, daug įvairių dalykų, apie kuriuos gal nerašo žiniasklaida, bet kurie paskatina migraciją. Mes manome, kad e, geras migracijos valdymas yra visiškai būtinas šiandienos pasaulyje ir mes darysime viską Europos Sąjungoje, kad e, būtų užtikrinta, jog turime gerą migracijos reiškinio valdymo sistemą. Tuo sieksime ES ir plėtodami santykius su trečiomis šalimis. Tai yra itin aktualu ne vien krizės e, aplinkybėmis, bet ir galvojant apie ilgalaikę perspektyvą. Nes mums reikia surasti tvarų požiūrį, reikia skurti tvarę sistemą. Laiko turiu nedaug ir todėl aš kartu pereisiu prie direktyvos dėl sezoninių darbuotojų. Pranešėjas jums jau pristatė pagrindinius šios direktyvos e, elementus. Aš tiesiog norėčiau trumpai jums priminti, kodėl buvo pateiktas šis pasiūlymas. Šis pasiūlymas yra skirtas pirmiausia tam, kad būtų sukurta paprasta, sklandžiai veikianti ir patraukli sezoninių darbuotojų klasifikacijos sistema. Sezoniniai darbuotojai yra pažeidžiama, pažeidžiama grupė. Ir sezoniniai darbuotojai atvyksta pas mus į ES tam, kad kurį laiką padirbėtų joje. Ir mes norime, kad sezoniniai darbuotojai būtų gerai apsaugoti nuo bet kokio išnaudojimo. Tai yra pirmasis pasiūlymas, kuris yra skirtas nekvalifikuotam darbui ir jis įeina e, į e, komisijos rengimuose teisėtos migracijos e, dokumentų paketą. Šį paketą taip pat įeina ir kvalifikuotų darbuotojų migracijos, migraciją reglamentuojantis dokumentai. Kodėl šis pasiūlymas yra būtinas? Pirmiausia, dėl to, kad mes žinome, jog darbuotojų iš trečiųjų šalių paklausa sezoniniams darbams žemės ūkio sektorioje, turizmo sektorioje yra e, labai didelė, nes e, vis mažiau šių darbuotojų galima surasti ES viduje. Praktika rodo, kad e, sezoniniai darbuotojai atvykstantis iš trečiųjų šalių yra reikalingi apsaugos, kadangi labai dažnai jie dirba baisiomis sąlygomis, yra išnaudojami Ir todėl turime užkirsti kelią visiems šiems negražiems renginiams. Įvykiai viduržėmio jūros regione parodė, kad labai svarbu yra sukurti teisėtos migracijos sistemą, nes tik tai taip mes galėsime veiksmingai kovoti su nelegalia migracija. Kokie yra pagrindiniai šio pasiūlymo elementai? Mes norime sukurti paspartintą, supaprastintą procedūrą, kuri būtų taikoma sezon, sezoniniams darbuotojams, kuri leistų šiems žmonėms atvykti į ES tuo laiku, kai jie, jam, jie mums yra labiausiai reikalingi. Dokumento projekte yra nurodyta, kad valstybės narės pačios galės nuspręsti, kiek darbuotojų jiems, yra, jiems reikia. Ir jos galės tai padaryti atlikdamos e, e, rinkos įvertinimą. Tačiau pagal šią direktyvą galima bus e, sukurti supaprastintą, paspartinto atvykimo uh, į valstybę narę sistemą. Tačiau visos valstybės narės turės samdyti darbuotojus e, tomis pačiomis e, sąlygomis. Supaprastintos e, įleidimo taisyklės turėtų sumažinti nelegalių sezoninių darbuotojų skaičių, nes mes žinome, kad ši direktyva yra susijusi labai glaudžiai su e, kitų dokumentų, kuriuome yra numatytos sankcijos darbdaviams, kurie samdo nelegalius darbuotojus. Šią direktyvą reikia perkelti į nacionalinius teisynus iki, iki šių metų Liepos mėnesio ir labai bus įdomu pažiūrėti, kaip seksis valstybėms narėms tai daryti. Sezoninių darbuotojų legalizavimo, reguliavimo tikslas yra aiškiai apibriežti jų atvykimo į darbo sąlygas. Kaip jau buvo paminėta, darbdavys turės pateikti įrodymų, jog sezon, sezoninis darbuotojas turės tinkamą gyvenamąją vietą. Be to, turi būti sukurtas ir skundų mechanizmas. Jis turi būti sukurtas taip, kad galima būtų geriau gyvendinti šią direktyvą. Ir kaip jau minėjo pranešėjas, šio mechanizmo gyvendinimo e, stebėsina bus labai svarbi. Na, dabar pati direktyva. Šio pasiūlymo bendroji struktūra ir, arba kitaip tariant, kaip sezoniniai darbuotojai galės būti priimti ES. Mes taip pat e, norime, kad šis dokumentas sustiprintų apikaitinę migraciją. Apikaitinė migracija mūsų galva labai svarbus reiškinys ir mes jį skatiname, bandydami reglamentuoti bendrą migracijos e, e, sistemą Europos Sąjungoje. Apikaitinė migracija padės ne tik paskatinti darbuotojus sugrįžti į savo gyvenamąją šalį, bet ir taip pat uh, užtikrins uh, reguliaresnės uh, pinigų perlaidas. Įvyko daug diskusijų, daug susitikimų su suinteresuotomis šalimis. Ir apie tai papasakos tarybos atstovė. Mes visi labai glaudžiai bendradarbiaujame, dirbame iš tikrųjų sutelkę jėgas tam, kad šis pasiūlymas būtų patvirtintas kuo skubiau. Mums bus įdomu išgirsti jūsų pastabas ir gal jūsų klausimus. Ir tikiuosi, kad jūsų užsakytos mintis padės mums paspartinti šio dokumento rengimą. Nebejojame, kad jos bus naudingos. Tiesiog norėčiau uh, pakartoti, kaip, e, kad, kaip ir minėjo pranešėjas, e, iškilo problema dėl subsidiarumo. Mes gavome nuomonės iš nacionalinių parlamentų. Kai kurios iš šių nuomonių e, buvo neigiamos, kai kurios teigiamos subsidiarumo klausimo atžvilgiu. Ir komisijai gauti šias nuomonės buvo svarbu, rengiant šį dokumentą. Tai tiek, dėkoju ir su malonumu išklausysiu jūsų pastabas ir, ir atsakysiu jūsų klausimus, jei bus tokių. Mm, dėkoju. Pone Sigit, dabar žodis poniai Vivien Vadasi iš Vengrijos nuolatinės atstovybės. Mums diskusijoms reikia nemažai laiko, prašyčiau pasakyti glaustai. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju už suteiktą žodį, labas rytas, ponės ir ponai. Pirmininkančias Vengrijos vardu aš norėčiau taip pat padėkoti Libė komitetui už tai, kad surengė šiuos klausimus. Pirmininkiaujantį Vengriją skiria didelį dėmesį. E, konsultacijoms su interesuotosiomis šalimis e, ir žinoma su Europos parlamentu e, kaip e, viena iš teisėkuros institucijų. Džiaugiamės, kad mes galėsime vadovauti diskusijai taryboje dėl šios politikos ryties, dėl legaliosios migracijos. Mes matome, kad e, pasiūlymas dėl sezoninių e, darbuotojų e, siekia sukurti praktiškai įgyvendinamą gerą ir lankščią sistemą, kuri leistų atsižvelgti į valstybių narių specifiką. Žinoma, tuo pat metu užtikrinant sezoninių darbuotojų teisės. Noriu padėkoti už darbo dokumentą ir e, tikrai tikiuosi, kad e, ta diskusija duos mums peno pamastymui toliau. Jeigu leisite, aš dabar pabandysiu Jums e, pristatyti, kaip vyksta dėrybos taryboje ir tęsiu savo pasisakymą vengriškai. A magyar elnökség alatt nagy intenzitással folytatódtak a... Vengrijos pirmininkavimo metu vyko intensyvios dėrybos, jas pradėjo dar prieš tai pirmininkavusi Belgija ir taip pat ekspertų lygmenių buvo deramasi. Dabar vyksta jau gilesnės diskusijos. Vis labiau aiškėja valstybių narių pozicijos kai kuriais svarbiais klausimais. Ponas Moraš ir taip pat komisijos atstovė minėjo, kad dėrybų metu kai kurios valstybės narės um, priminė uh, savo parlamentų uh, požiūrį į subsidiarumo principo taikymą. Šis pasiūlymas yra susijęs su labai svarbiais socialiniais ir darbo teisės aspektais. Tuos klausimus nagrinėjo tarybos ekspertų darbo grupė, e, tai yra socialinių reikalų darbo grupė. Ir būtent ši grupė parengs detalę nuomonę, kurią vėliau perduos atsakingai kitai darbo grupiai, nagrinėjančiai emigracijos ir prieglapšio klausimus. Šį bendradarbiavimą galima būtų palyginti su bendradarbiavimu parlamente tarp Libe ir socialinių klausimų komitetų. Bendradarbiavimas labai intensyvus ir vyksta šiuo metu. Na, o kalbant apie migracijos klausimus, tarybų dėmesio centre dabar yra neilgiau negu tris mėnesius trunkantis buvimas šalyje. Dėl to dabar yra kalbamasi. Ir mes čia taip pat derinamės ir su ekspertais vizų klausimais. Kas svarbu šioje srityje yra dviejų gana skirtingų sistemų suderinimas, tai yra trumpalaikio ir ilgalaikio buvimo šalyje ar teritorijos suderinimas. Mes manome, kad sezoniniams darbuotojams reikėtų suteikti vienodas sąlygas nepriklausomai nuo buvimo e, šalyje trukmės. Ir vadovaudamiesi šiuo požiūriu stengiamės suformuoti kompromisą. Kitas e, svarbus pasiūlymo elementas yra sezoninio darbuotojo apibrieštis. Ponas Moraes jau taip pat atkreipė į tai dėmesį. Mm. Kitaip tariant, čia galima būtų paminėti dar ir buvimo terito, šalies teritorijoje trukmę. E, čia egzistuoja skirtingos nuostatos valstybėse narėse ir aplinkybės valstybėse narėse yra skirtingos tos sistemos tiesa skirtingos, bet veikia gana sėkmingai. Yra nevienodai apibrėžiamas e, sezoninis darbas valstybėse narėse, taip pat yra skirtumų dėl to, e, kurie ekonominiai sektoriai vardėmi kaip tie, kuriems reikalingas sezoninis darbas. Pasiūlyme yra kalbama apie šešių mėnesių trukmę e, buvimo šalyje, kai kurioms valstybėms narėms tas laikotarpis atrodo per ilgas, kai kurioms vėlgi per trumpas. Taigi reikia rasti tinkamą pusiausvyrą ir atsižvelgti taip pat į nacionalinius valstybių narių ypatumus. Kas dar pasakytina dėl vykstančių dėrybų? Ginčiamasi dėl to, ar galima iš valstybės narės galima valstybei nariai pateikti e, prašymą dėl tokio darbuotojo e, prieimimo. Taip pat dar būsto klausimas yra probleminis. Kai kurios valstybės narės mano, kad probleminis aspektas yra tai, jog reikia numatyti įpareigojimą dėl apsirūpinimo būstų ir taip pat dėl tinkamo atlyginimo. Tas nuostatas e, reikia tinkamai aiškinti ir interpretuoti. Taip pat sunkumų kelia tai, kad pasiūlyme darbdavys būtent turi įrodyti, kad būstas ir darbo atlygis bus atitinkami proporcingi, nors nebūtinai būtent darbdavys tuos dalykus užtikrina. Taigi neaišku, kaip darbdaviui tą dalyką įrodyti, jeigu ne jis yra atsakingas, pavyzdžiui, už aprūpinimą būstu. Dėl šių visų klausimų toliau tęsime dėrybas, be abejo bendradarbiaujame su komisija ir taip pat palaikome glaudžius ryšius su būsima pirmininkė Lenkija. O taip pat be abejo mums rūpi ir diskusija Europos parlamente ir esame pasirengę atvirai Hmm, priimti jūsų nuomonės ir taip pat kitų suinteresuotų organizacijų dalyvaujančių diskusijoje nuomonės. Tikiuosi. Dabar norėčiau pasiūlyti, kad e, po penkias minutės skirtume mūsų kolegoms iš kitų komitetų, visų pirma, ponas Koferatijų iš užimtumo komiteto. Labas rytas. Dėkoju, pirmininkė. Pirmoji bendresnė pastaba būtų štai kokia. E... Mm. Ne visada yra pakankamai skiriama dėmesio šios direktyvos reikšmiai. Kartais netgi galvojame, kad ta direktyva galėtų būti kontraproduktyvi. Bet juk mes iš tikrųjų kalbame būtent apie kai kurių labai pažeidžiamų asmenų apsaugą, kaip kad sezoniniai darbuotojai. Anksčiau būdavo ypač daug sezoninių darbuotojų primama žemės ūkio sektoriuje, tačiau dabar jau ir kai kuriuose kitose sektoriuose daug sezoninio darbo užfiksuojama, kaip kad pavyzdžiui turizmo, laisvalaikio paslaugų teikimo srityse ir labai aišku, dėl ko didėja tas poreikis. Žemės ūkija jau ir produktų perdirbimui dažnai naudojama e, sezoninė darbo jėga, o turizmas e, nuolat plečiasi kaip sektorius, taigi reikia vis daugiau darbuotojų. Todėl turime patvirtinti direktyvą su labai konkrečiomis nuostatomis ir taikymo sritimi. E, tiesa, taikymo sritį reiktų apibriežti šiek tiek lankščiau. Sezonas paprastai trunka gal tris mėnesius, bet Nebūtinai sezoninis darbuotojas tris mėnesius lieka šalyje. Ir lygiai taip pat reikia pastebėti tai, kad e, tas sezonas gali skirtis pagal trukmę priklausomai nuo e, šalies. Valstybės narės turėtų steigti galimybę samdyti darbuotojų ilgesniam laikui ir įtraukti taip pat ir kitus sektorius šalia tų, kurie įvardyti dabar direktyvoje. Ir dar kita bendro pobūdžio diskusijų sritis tai lygios galimybės, apie kurias nuolat kalbame. Negalime lygių galimybių um, apriboti vien tik tai atlyginimo um, prasme. Mes turime kalbėti ir apskritai apie darbo sąlygas, um, darbuotojo teisės. Nes norime sukurti sąlygas sezoniniams darbuotojams dirbti ir gyventi oriai pagal mm, tą darbo santyki. Ir visi šie dalykai išeina užžymiai, užgriebė žymiai plačiau negu tik taip pat atlyginimas. Taip pat yra nuolat užsimenama apie darbo rinkos ir konkurencingumo skaidrumą. Jeigu nesukursime aiškių sąlygų, tai sudarysime sąlygas dempingui ir egzistuos didžiuliai skirtumai tarp sektorių, tarp regionų, taigi reikia tų lygių galimybių, vadinasi, reikia um, organizuoti kolektyvinės dėrybas ir valstybėse narėse tie dalykai vyksta skirtingai bet kolektyvinės dėrybos šios ir tie būtinai turi būti pripažįstamos ir dėrybų rezultatai turi galioti visiems, kurie dirba um, atitinkamame sektoriuje, jeigu jis yra įtrauktas į direktyvą. Toliau sankcijos ir uh, kontrolė be abejo reikia šios dalykus užtikrinti, nes sezoninis darbas neretai siejamas ir su e, juodaja darbo rinka, su nelegaliu darbu ir sunku kartais šios dalykus e, sužiūrėti, sukontroliuoti, taigi sankcijos yra e, vienas esminių aspektų siekiant užtikrinti sezoninio darbo kokybę. Be kontrolės ir sankcijos gal ir būtų galima žengti į priekį šiek tiek, bet ne tiek smarkiai, kiek įsivaizduojame. Nes vis tiek reikėtų baimintis tuomet to, kad e, nelegalaus darbo reiškinys ir toliau plis. Būtų gerai, ko gero, galvoti apie pereinamą į laikotarpį po to, kai įsigalios direktyva. Nes turėsime tam tikrą dalį imigrantų jau tada. E, Europos Sąjungoje ir reikia iškių nuostatų dėl to, taip pat ir kas nutiks ateityje reikia to perinamo laikotarpio nuostatų, kad, pavyzdžiui, tie asmenys, kurie jau yra Europoje, būtų apimti, kad būtų atsižvelgiama į tą situaciją ir taip pat be abejo į tai, ką sako komisija ir parlamentas. Grazie, onorevole Koferati. Now we give the floor. Dėkoju, ponai Koferati. Dabar suteiksime žodį kolegiai Papadopulų Ji pranešimą šią temą rengia moterų teisų komitete. Dėkoju, e, ponė pirmininkė, ir aš kalbėsiu savo gimtają kalbą. Europos Sąjungos migracijos politika yra tiesiog būtinybė, nes migracijos rautai visur Europos Sąjungoje didėja ir tapo aišku, kad reikia numatyti šias ryčiai direktyvą. Taigi vienas teisingas žingsnis e, jau žengtas, e, sieksime geriau valdyti migracijos srautus, o taip pat ir laikiną migraciją. Reikia skaidrių e, nuostatų ir sąlygų sezoninių darbuotojų esančių laikinai šalyje darbo sąlygoms būtinai turi būti minimalios nuostatos numatytos sankcijos e, skirtos nelegaliam, kovai su nelegaliu darbu ir panašiai. Moterų ir lygių galimybių komitetas manot, kad taip pat reikėtų pabrėžti ir moterų e, vaidmenį, jos yra itin pažeidžiamos, dažnai atkeliauja iš skurdžių valstybių su vaikais arba būdamos niščios. Ir atvykusios į svečią šalį neretai susiduria su įvairiomis kliūtimis, nekalba vietos e, kalba, taigi reikia ypatingą dėmesį skirti tokių moterų apsaugai, tam, kad joms būtų skirtas e, būstas e, tinkamas ir kad jos būtų informuotos apie savo teisės e, kalbą, kurią supranta toje priimančioje šalyje. Jeigu yra pažeidžiamos nuostatos ar, ar darbo sutartis, būtinai apie tai turi būti pranešama. Dėl sezoninio darbo egzistuoja specifiniai susitarimai ir darbo sutartys ir dažnai yra skiriamas tik labai nedidelis atlyginimas, yra daug viršvalandžių skiriama dirbti, taigi būtent dėl to reikia apsaugoti ypatingai e, sezoninius darbuotojus. Priimančioji šalis taip pat turi numatyti atitinkamus išteklius ir mechanizmus, leidžiančius e, darbdavius reguliariai tikrinti ir žiūrėti, kaip laikomasi nuostatų šios direktyvos ir skirti sankcijas, jeigu to nedaroma tai, ką sakė ponas Morais savo įvadinėje kalboje, yra labai įdomu ir iš tikrųjų reikia toliau diskutuoti tais visais klausimais su valstybėmis narėmis ir su socialiniais partneriais, pavyzdžiui, apie subsidiarumo principą, apie užimtumą įvairiose sektoriuose. Mūsų manimų akcentuoti labiausiai reikėtų žemės ūkį ir turizmą. Bet aišku, yra ir kitų dar sektorių svarbių kai kurioms valstybėms narėms Taigi tema labai svarbi, nes e, darbo sąlygos e, turi būti orios, būstas turi būti užtikrinamas sezoniniams darbuotojams, apie visą tai reikia kalbėti. Mūsų komitetas sveikina šį direktyvos pasiūlymą ir esame mielai pasirengę ir toliau įsilieti e, intensyviai diskusiją. We are taking note of those members willing to be part of. Dabar bandome pasižymėti tuos pa parlamento narius, kurie norėtų dalyvauti diskusijoje. Ir e, mes suteiksime jiems galimybę užduoti klausimus, pasakyti pastabų ir kad prelegentai paskui galėtų sureaguoti. Pradedame. Pone Romero Lopes. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, štai kokiu klausimu norėčiau pakalbėti. Kaip galėtume paskatinti legalę migraciją tam, kad galėtume pažaboti nelegalę migraciją. Kitaip sakant, kaip galėtume užtikrinti, kad ši direktyva bus veiksminga kovojant su nelegalia migracija. Vienintelis dalykas to pasiekti, man regis, yra bendradarbiaujant su kilmės šalimis. Ar tai būtų pietų šalys ar Latino Amerikos šalys, bet kur pasaulyje. Juk praeitįje mes patys emigruodavome į kitas šalis ir reikia sukurti tam tikrų mechanizmų, kurie galėtų valdyti tuos rautus ir suteiktų pakankamai informacijos tiems atvykusiems darbuotojams apie sąlygas, apie jų teisės. Jeigu iš anksto jie žinotų, kokios bus tos sąlygos, kokios bus jų teisės, tai tada galėtume sakyti, kad jie bus tinkamai e, informuoti. Dabar mes matome daug žmonių iš tų šalių, kuriuose vyksta demokratinės pertvarkos, e, kur vyksta dideli pokyčiai ir labai svarbu, kad jie gautų visą tą informaciją apie sąlygas ir teisės. Kitas dalykas - lankstumas. Reikia suvokti, ką mes turime galvoj, kai sakome, lankstumas. E, lankstumas nereiškia, kad mes galime paminti kitų teisės. Turime užtikrinti, kad jokiais būdais e, nepažeisime e, vienodo traktavimo principo. Ir kaip sakė ponas Koferati, Andalusijoje, Maltoje ir Suomijoje Darbo sąlygos labai skiriasi. Andalusijoje sezoninis darbas gali trukti devynis mėnesius. Ir e, dažnai matome, kad e, sezoniniai darbuotojai atvyksta, o po to išvyksta, vėl sugrįžta kitais metais, vėl kitais metais ir taip toliau. Ir vėlgi, čia darbuotojai turi žinoti, kokie, kokios yra jų teisės ir prievalės. Čia reikia įtraukti ir profsąjungas, ir ne tik europinės, bet kilmės šalių profsąjungas. Taigi abiejose pusėse profsąjungos turi susisiekti, turi palaikyti ryšį, tai būtų labai pravartu. Uh, ir tarptautinė e, darbo organizacija čia galėtų prisidėti. Kodėl negalėtų bendradarbiauti kilmės šalies ir mūsų profsąjungos? Na ir dar vienas dalykas - sankcijos. Kalbame ne apie tai, kad reikia kažkaip tai ginti darbuotojus, kalbame apie tai, kad reikia ginti jų teisės, kurios gali būti pažeidžiamas. Ir čia labai svarbu būtų pažiūrėti į tai ne tik uh, E, ką daro profsąjungos, į jų atsakomybę šitoje srityje. Bet taip pat, kodėl nepažvelgus į kitą dalyką valstybėse, kaip valstybėse narėse galime užtikrinti bendradarbiavimą tarp darbuotojų esančių darbo rinkoje. Kiekvienoje valstybėje narėje yra tam tikra darbo rinkos specifika, Ateityje galbūt bus galima kalbėti apie Europos darbo rinką arba viduržėme jūros regionų darbo rinką ir turime apie tai kalbėti, turime kalbėti apie specifines sąlygas tenai. Kol kas e, tokio dalyko nėra. Bet ateityje taip galėtų būti, kodėl e, nesukurti tam tikrų stebėsenos centrų, kurie stebėtų padėtį, kas iš tikrųjų vyksta vietose kiekvienoje iš mūsų valstybių narių. Dėkoju, pirmininkė. Valstybės narės priima daugybę sezoninių darbuotojų. Deja, dažnai šie darbuotojai neturi teisėto statuso priimančiose šalise. su jais tikrai elgiamasi kitaip nei su šalies piliečiais ir jie atsidūrė labai sudėtingoje, pažeidžiamoje sudėtyje. Ir aš pritariu mūsų prelegentams, kurie minėjo, jog nacionalinis reglamentavimas šiuo klausimu labai skiriasi. Toliau, apikaitinė migracija. Buvo kalbėta, kad tai svarbus reiškinys. Ir aš norėčiau paprašyti mūsų svečių paaiškinti, kas tai yra per reiškinys ir kodėl jis yra svarbu. Be abejo, sezonio, sezoninį darbą reglamentuojanti direktyva yra labai svarbus dokumentas, ypač ES pietuose, kadangi šiuo metu būtent į ES pietuose esančias šalis atvyksta labai daug migrantų, kurie plūsta į mūsų šalis pirmiausia dėl Šiaurės Afrikoje kilusios krizės. Kaip mes galėtume padėti visiems šiems žmonėms teisėtai dirbti mūsų šalise ir kaip galima būtų užkirsti kelią bet kokiems piknaudžiavimams šią direktyvą. Antras klausimas būtų toks. Kartu su klodu Mes aptarėme šį pasiūlymą ir ponios Rokės rengimą pranešimą. Aptarėme pranešimą dėl sezoninių darbuotojų. Aptarėme ir dvi šalius e, valstybinarių susitarimus. Pavyzdžiui, Ispanija pasirašė dvišalius susitrimus su šešiomis trečiomis šalimis. Ir manau, kad mums iš tiesų reikia daugiau dėmesio skirti šiam klausimui. Dėkuoju, ponas Ensio. Eh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū visiems, kurie pristatė savo darbą ties šio pasiūlymu ir tas darbas yra labai svarbus, reikia pažymėti, nes e, šis rytis turi labai daug įtakos Europos Sąjungai. Neteisėta migracija yra didžiulė problema Europos Sąjungoje ir yra didžiulių skirtumų tarp europinės strategijos ir tarp kiekvienos valstybės narės e, priimtų strategijų tai sukuria nemažų problemų, kalbant apie teisėtą migraciją ir ypač apie sezoninio, su sezoniniu darbu siemą migraciją. Yra duomenų rodančių, kad sezoniniai darbuotojai tiek iš trečiųjų šalių, tiek ir vietos darbuotojai yra išnaudojami. Netgi veikia galima pasakyti, tinklai išnaudotojų, išnaudojantis būtent sezoninius darbuotojus, taip pat ir um, laikino darbo, agent, laikiną darbą steikiančios agentūros yra um, į tą procesą įtrauktos kartais netgi ir vietos um, valdžios įvairios tarnybos ir institucijos. Ir visa tai yra susijęs su tuo, kad egzistuoja tam tikras teisinis vakumas šioje srityje, dėl to reikia griežtų Europinių teisės aktų, kad, kad situacija būtų kontroliuojama. Turi būti gerinama sezoninių darbuotojų padėtis, jie turi būti geriau apsaugomi. Toliau taip pat e, reiktų paminėti dar ir kitą problemą tai yra ES e, piliečių darbuotojų migracija. Būtent kalbėčiau apie rumunus ir bulgarus, e, kurie diskriminuojami neretai ES darbo rinkose. Ir kartais trečiųjų šalių piliečiai netgi geriau yra apsaugoti negu ES šalių piliečiai. Taigi, užtikrinant e, geresnės teisės trečiųjų šalių piliečiams reikia nepamiršti taip pat ir tų pačių teisių suteikimo ir užtikrinimo ES valstybių narių piliečiams. Turime sukurti vienodas sąlygas. Ačiū. Aš manau, kad reikia kartais tiesiog pasvarstyti apie tai, ko mes siekiame šią iniciatyvą, kas yragi viso to dėmesio centre. Ar mes norime pagerinti sezoninių darbuotojų e, darbo sąlygas ir sumažinti diskriminaciją, Ar visgi iš tikrųjų bandome tik tai privilioti darbuotojus e, darbams, kurių nepasiryžę dirbti mūsų piliečiai už e, tokį užmokestį, kokį siūlo darbdaviai. Taigi, kas yra dėmesio centre? Aš manyčiau, kad mūsų atveju reiktų paminėti tą pirmąjį aspektą labiau nes sezoniniai darbuotojai atvyksta į ES ir turime kaip nors tas problemas spręsti. Taigi pirmiausia, kelkime klausimą dėl to, kas yra sezoninis darbuotojas. Tai gali būti um, um, bet kuris um, įvykis konkrečių metų laikų įvykstantis ar pasikartojantis procesas, kaip prašoma apibrieštyje. Tai visiškai neaišku, kas yra kas, kokia ta koncepcija. Uh, Nereikia tos dalykus išaiškinti. Arba tiesiog pasakykime, kad tai yra darbai, kurių nenori dirbti mūsų šalių piliečiai. Toliau dėl apikaitinės migracijos. Aš asmeniškai netikiu tokiu dalyku. Neegzistuoja tai pasaulyje. Tie, kas nori dirbti ES, mūsų šalyse, e, be abejo norės tęsti tą darbą ir aprūpinti savo šeimas tinkamai. Tai net negalime to kritikuoti ir neturėtume e, nuo to nusigręžti. Toliau dėl kontrolės darbo rinkoje. Yra žadama atitinkama griežta kontrolė, bet žinome, kaip tai vyksta. Pavyzdžiui, Vokietijoje susidurėme su tomis problemomis. Iš esmės, labai biurokratiškai yra tai daroma ir reikia tik įspėti dėl to, kad taisyklės, kurios čia numatomos, kažin ar pasitarnaus mūsų keliamam tikslui dėl darbo sąlygų. Sakyčiau taip, tinkamas pragyvenimo lygis, tinkamas būstas. Ir vėl, kas tai yra tas tinkamas, ką tai reiškia? Aš manyčiau, tai turi būti oros darbo sąlygos ir tai turi būti tokios sąlygos, kurios um, nebūtų panašios į, tarkime, Rozano tą plačiai nuskambėjusi atvejį. Taigi dar kartą kartoju, tinkamas, man ta savoka visiškai neaiški. Toliau darbo užmokestis. Norime, kad jis būtų adekvatus, kad nevyktų dempingas. Bet iš tikrųjų, ko gero, už to slypi tiesiog tikslas um, pigiai pasisamdyti darbo jėgą darbams, kurių niekas kitas nenori dirbti. Na, dėl kitų dalykų, jeigu jau dirbi Europoje, tai turi būti užtikrinamos ir profsąjungų kai kurios numatomos teisės. Um, aš manau, kad tai yra labai svarbus dalykas. Mrs. Morvai. Pane Morvai. Pūr, <clears throat> magyar nyelven. Dėkoju. Pirminkė, jeigu galiu, tai kalbėčiau vengriškai. Mane neramina ta diskusija apie migraciją, imigraciją, sezoninius darbuotojus, žmonės, kurie atvyksta iš už ES sezoniniam darbui ir taip toliau. Mane neramina štai kas. E, visiškai Mes e, juk čia kalbame apie e, neturtingus žmonės, neturtingus žmonės iš labai neturtingų šalių, kurie ten susiduria su sunkomis darbo sąlygomis ir jie atvyksta čionais, ieškodami laimės, atvyksta ir užsima darbais, kurių čia niekas nenori dirbti. E, Faktas taip pat, kad dėl demografijos pokyčių mes <laughs> nepakankamai prigimdome vaikų, neturime pakankamai darbuotojų. Ir čia iliuzijų nereikia turėti. Aš esu iš Vengrijos, mano šalis jau keletą metų yra ES narė, mes net pirmininkaujame ES, bet vis tiek dar esame emigraut, emigrantų šalis. Labai daug žmonių iš, iš Vengrijos išvažiuoja. E, prieš keletą dienų e, susitikau su keletu medicinos seserų ir štai ką aš išgirdau. Per atostogas vasarą jie važiuoja į kitą ES valstybę narę, pavyzdžiui, Austriją, ir užsima sezoniniais darbais, žemės ūkio sezoniniais darbais. Vengrų aukštos kvalifikacijos mokytojai, kurie gal 200 ar 250 eurų uždirba per mėnesį, vasarą irgi važiuoja į Austriją, Vokietiją ir užsima paprasčiausiais juodais darbais, valo kitų žmonių namus. Mes labai dažnai kalbame, kad norime lygybės. Aš manysiu, kad e, lygybė bus tada, kai vokiečių mokytojai atvažiuos į Vengriją ir užsiims tenai namų darbais. Arba kada kažkas atvažiuos iš Austrijos į Vengriją ir dirbs ten sezoninius darbus. Tai va, E, o ne e, tokia situacija, kai dabar iš mūsų šalių važiuoja į turtingesnės šalis užsiimti sezoniniu darbu. Pirmininkė, žinau, kad man e, priklauso gal 4-4,5 minutės, noriu tęsti. Tad aš norėčiau, kad į kitus tokius klausimus būtų pakviesti atstovai iš kilmės šalių, kurie galėtų paaiškinti, kokios tikrosios yra žmonių sąlygos tenai, kokį poveikį daro jų bendruomenėms, jų ūkiui tie sezoniniai darbuotojai. O dabar čia susirinkome, kalbame apie tai, tarsi tai būtų visiškai normalus reiškinys. Iš tikrųjų, tai yra labai neigiamas reiškinys. Um, Ačiū, ponė pirmininkė. Porą pastabų norėčiau išsakyti. Pirmiausiai, dėl to klausimo, kam apskritai reikia nuostatų dėl sezoninių darbuotojų. Čia atkreipčiau dėmesį į tą aplinkybę, kad dabar jau yra taip, kad labai daug žmonių Europoje dirba nereglamentuotą darbą, nelegalų darbą. Ir tai yra atvykėliai iš kitų šalių, kurie atvyksta Europos Sąjunga dirbti, o tai parodo, kad nuostatų tikrai reikia, kad tos darbo vietos, vietos virstų teisėtomis. Taigi, nuostatos dėl sezoninių darbuotojų galėtų būti lik pirmas žingsnis kovos su nelegaliu darbu link. Nes aplinkybės tikrai rodo, kad, kad šių taisyklių reikia. Tai vienas dalykas. Antra, ką reikėtų pasakyti, be abejo, žmonės, kurie atvyksta į mūsų šalis dirbti sezoninio darbo, privalo gauti tokį patį atlyginimą, koks yra nustatytas ir kitiems darbuotojams. Be abejo, sudėtingiau bus ko gero užtikrinti e, kitas visas susijusias teisės. Aiškiai matyti, kad tarybos e, planai ryškiai skiriasi, pavyzdžiui, nuo to, kaip aš visą tai įsivaizduočiau. Imkime kaip pavyzdį susitarimus ar darbo startis dėl 12 savaičių. Sezonas gali būti dar nepasibaigęs ir iš tikrųjų gali būti labai sunku tam darbuotojui po tiek laiko jau grįžti vėl į savo šalį ir bandyti išgyventi ten. Taigi bandome lyg uh, lopyti tas atsiradusias skylės, bet neaišku, ar visų tų tikslų pasiekėme. Ponas Brons, e, labai dažnai e, teigiama, jog tik liberalai nori, kad atvyktų migrantai ir teisėtai dirbtų, kad tai yra altruistiška politika. Tačiau tai taip pat e, paremta yra prielaida, jog žmonės savo norų vyksta į visiškai nepažįstamą svečią šalį. Tačiau mes žinome, kad iš tikrųjų yra kitaip. Paprastai ekonominė krizė, karas, kuri dažnai sukelia vakarų šalis, priverčia šios žmonės išvykti iš savo šalies. Taigi imigracijos skatinimo politika tikrai nėra paremta altruizmu. Mes tiesiog norime didesnio lankstumo. Kitaip tariant, darbdaviai nori bet kada išmesti darbuotojus, kai jie tampa nebereikalingi. Sezoniniai darbuotojai turi aiškiai pasakyti, kodėl jie nori atvykti e, ir dirbti e, kitoje šalyje. Labai dažnai šie žmonės yra traktuojami tiesiog kaip darbo e, veiksniai, kaip uh, vergai, kuriems galima mokėti minimalų darbo užmokestį. Žinome, kad kai kur žmonės dirba 12 valandų per dieną ir jiems mokami yra tik tai 3 eurai už valandą. Ir taip pat mes sužinojome Rozanoje, kad tenai buvo, buvo nemažai sezoninių žmonių, kurie dirbo už mažesnį atlyginimą nei minimalus darbo užmokestis. Jie iš tikrųjų buvo poreikis darbo jėgos, tose vietose gal reikėjo paieškoti tarp vietos gyventojų, kurie dažnai yra traktuojami kaip tiesiog brangesnė darbo jėga. Mums dažnai reikia kvalifikuotų darbuotojų. Mums reikia jų kvalifikacijų, tačiau tai darydami mes tiesiog vagiame kvalifikuotus darbuotojus iš trečiųjų šalių ir manome, jog jų e, ligoniai tiesiog gali toliau sirgti ir mirti be priežiūros. Nepamirškime, kad žmonės turintys aukštų kvalifikacijų yra vienintelė besivystančių šalių viltis tų šalių, kurias išnaudoja stambios korporacijos savo naudai. This, before, before panel, Mrs... Dėkoju, ponia Blinkivičiūtė. Trumpai prašau kalbėti. Mininkė, e, iš tiesų, e, aš esu įsitikinusi, kad ES reikia ir kvalifikuotų darbuotojų, ir nekvalifikuotų darbuotojų iš trečiųjų šalių. Tokia yra realybė ir mes turim jai žvelgti labai atvirai į akis. Ir iš tikrųjų Europos parlamentas labai ragino Europos komisiją, kad kaip galint greičiau pateiktų direktyvą dėl e, sezoninių darbuotojų. Ir dabar mes šią direktyvą turim ir turim e, padaryti ją tokią, kad jinai iš tikrųjų būtų naudinga ir ES piliečiams, ir tiems e, darbuotojams, sezoniniams darbuotojams, kurie atvyksta iš tų trečiųjų šalių. Aš paimsiu tik tai vieną aspektą. Iš tikrųjų sutinku su savo kolegom kalbėjusiais, kad sezoniniai darbuotojai daugeliu atveju atlieka vergovinį darbą, vergišką darbą, gyvena ir dirba vergo sąlygom. Vadinasi, mūsų šita direktyva turi būti orientuota į tokias normas, kad sezoniniai darbuotojai nebūtų ir toliau vergais ES valstybėse. Vadinasi, mes turime įtvirtinti tokias normas, kad iš tikrųjų veiktų kontrolės mechanizmas, kad veiktų tinkamas skundų mechanizmas, kad glaudžiai bendradarbiautų darbo inspekcijos ir kitos kontroliuojančios institucijos, kurios turi tikrinti, kaip darbdavys užtikrina normales e, darbo sąlygas šitam e, sezoniniam darbuotojui Ir dar, aš matau labai svarbų dalyką, čia labai rimtai turi dirbti kartu ir glaudžiai ir vieningai su sezoniniais darbuotojais socialiniai partneriai ir ypač profesinės sąjungos. Ir džiaugiuosi, kad šiandien šitą diskusiją, e, šitoj diskusijoje pakviesti dalyvauti mūsų socialiniai partneriai. Todėl, kad pats e, asmuo pats darbuotojas iš trečiųjų šalių, neturėdamas kitos išeities, jis sutinka dirbti tokiom sąlygom, tokiom vergoviniam sąlygom. Vadinasi, reikia rasti kelią į tą žmogų, kad jis irgi sakytų, tokiom sąlygom aš nedirbsiu, tą man garantuoja direktyva, tokias teisės aš turiu turėti ir mes visi jas ginkime. Tai turiu tokių pastebėjimų. Ačiū. Made, not... Nemažai buvo pastabų, gal netiek daug klausimų. Na, o dabar siūlau, kad mūsų prelegentai susitelktų ties tuo, kas buvo pasakyta, reaguojant į jų pasisakymus. Gal ponas Moraes, kaip pranešėjas iš mūsų komiteto, pirmasis galėtų atsakyti. Ačiū pirmininkė. Labai esu dėkingas už tai, kad susirinko tiek daug e, komiteto narių tokią dieną, kada ateina pertrauka mūsų darbe. E, labai svarbu, kad mes e, aptarinėjame šiandieną mažiau kvalifikuotų darbuotojų problemas iki šiol, kalbėjome apie mėlynąją kortelę, apie aukštas kvalifikacijas darbuotojus. Aš sutinku su ponė Blinkevičiūtė, kada jinai sako, kad reikia pažiūrėti teisybei į akis. Iš tikrųjų susidurėme su padėtim, kai šimtai tūkstančių sezoninių darbuotojų jau dabar dirba ES, daug iš jų dirba nelegaliai, kai kurie legaliai. Tokia yra tikrovė ir mes galime filosofiškai diskutuoti apie migraciją. Aš pats esu <laughs> imigrantas kelintos kartos, mano tėvai atvyko į ES, kalbos prasme buvo tam tikrų sąsajų postkolonijinio palikimo buvo ir atvykome ne dėl klimato, o dėl to, kad jie ieškojo darbo. Taigi, padėtis, kokia jie yra dabar, sudėtinga padėtis, ją reikia pažvelgti tiesiai. Ir neturime nepamatyti tokių dalykų kaip eksploatacija interpretacijos ir tam tikrų negatyvių faktų. Apie tai ir buvo kalbėta, ponė Romeras apie tai klausė. Ir jinai e, draugė su ponė Argentinį ir paskui ponas Koferati kalbėjo apie tai, kokia sudėtinga yra tikrovė, kaip sudėtinga bus apginti tuos e, sezoninius darbuotojus. Uh, Ir tai nėra kažkoks tai uh, banalus klausimas, tai labai aktualus klausimas. Uh, mums reikia čia niuansuoto požiūrio. E, Pone Lopės kalbėjo apie informaciją skirtą darbuotojams, apie lankstumą, vienodą traktavimą, galėjimą judėti. Ir visa tai labai aiškiai demonstruoja, koks yra sudėtingas šitas pasiūlymas. Kolektyviniai susitarimai, ponas Koferatė tai minėjo ir užimtumo komitete apie tai daugiausia kalbama. Iš tikrųjų, ES yra didžiulė įvairovė visokių kolektyvinių susitarimų. Ir tai, tai kritiškai svarbus klausimus. E, ponas Papanikolau kalbėjo apie nelegalius imigrantus ir kad jie gali užsilikti šalyje ir neišvykti. Na ir vėlgi, kaip ir ponė Romero Lopes, kad sakė, šiame pasiūlyme ir yra ieškoma stimulų, kaip sumažinti nelegalaus darbo patrauklumą. Kitaip sakant, kaip sukurti legalius e, imigracijos kanalus, e, ir tokiu būdu padaryti nelegalią migraciją mažiau patrauklę. Tai čia toks yra pagrindinis principas, kurio remiasi pasiūlymas. Ir buvo kalbos taip pat ir apie kitus stimulus šiame pasiūlyme, e, kurie atgrasytų žmonės nuo pasilikimo reikia sukurti e, tam tikrus pri, privalumus e, legaliems darbuotojams, e, kuriais jie galėtų pasinaudoti, tuo tarpu, kai nelegalus negalėtų. Pavyzdžiui, jeigu žmogus norėtų grįžti ir grįžti ir grįžti sezoniniam darbui kiekvienais metais, jis turėtų būti skatinamas. E, aišku, e, čia yra valstybė narių kompetencija, bet e, pasiūlyme tie dalykai yra dėstomi iš kitos pusės, žinoma, yra uždarbio pervedimo klausimai. Ir čia vėl buvo keliamas filosofinis klausimas. Mes turime suprasti, koks mastas yra tokių uždirbtų pinigų pervedimų klau, e, e ko, kokį mastą pasiekia tokie pinigai. E, antra vertus, mes visi žinome, kad jie kartais dirba tokį darbą, kurio niekas čia nenori daryti, tas irgi teisybė, bet tie pinigai prisideda prie jų kilmės valstybės ekonomiko, e, ekonomikos augimo. E, Na ir dar vieną mintį norėčiau pasakyti, kurios gal niekas neminėjo. E, kiekviename pasiūlyme dėl e, imigracijos jūs galite pasirinkti arba liberalesnį kelią, arba labiau tokį griežtesnį kontroliuojamą jį kelią. E, čia mes norime iš vienos pusės sumažinti eksploataciją, iš kitos pusės e, pasinaudoti e, tokiais nuprotingais ekonominiais mechanizmais. E, aš manau, kad e, yra ir e, įdarbinimo agentūrų klausimas. Čia pasiūlyme mes e, apie tai nekalbame, bet jis yra iš tikrųjų aktualus. Pone e, Blinkevičiūtė ir ponas Koferatijai kalbėjo apie socialinius partnerius, apie kolektyvinės sutartys. Taip, toks bus mūsų požiūris irgi. Socialinių partnerių vaidmuo yra labai svarbus, bet taip pat ir nevyriausybinės organizacijos. E, mes žinome, kad šešėlyje dirba labai daug e, darbininkų, ir niekas nesirūpina jų teisėmis. E, aš suprantu, kad dar norėtų žmonių pasakyti. Tai čia tada ir baigsiu ir atsiprašau, kad ne viską galbūt čia paminėjau. Panesigin. Pirmiausia, dėkuoju Jums už šią labai įdomią diskusiją, už Jūsų argumentus ir Jūsų pastabas. Kai kurios iš jų mums jau yra žinomos ir puiku, kad Jūs jas kartuojate, nes tai tiesiog rodo, jog jos Jums rūpi. Aš nenoriu filosofuoti. Ir kai buvo kalbama apie ES strategiją, apie nacionalinę strategiją ir apie tai, jog Ši direktyva padėtų mums taip pat kovoti su nelegalia migracija. Norėčiau pakartoti tą patį, ką sakiau žanginėje kalboje. Europai reikia gerai valdyti, visapusiškai valdyti migrantų srautus. Ir šis valdymas turėtų būti pirmiausia pragmatiškas. Mes rengėme, rengėme planus praeitįje. Komisija buvo suteikti įgaliojimai įgyvendinti e, legalios migracijos politikos planą atskiruose sektoriuose. Čia aš turiu Jums pasakyti, kad mes stengiamės sukurti aiškias taisyklės, kurios reglamentuotų teisėtą migraciją. Ir tą darėme e, stengdamiesi skatinti legalią migraciją ES. Ir mums dar reikia sukurti atskirus visos sistemos elementus. Ir ši sistema turėtų būti pritaikyta ne vien krizės aplinkybėms, bet ilgalaikiai perspektyvai. Kalbėdama apie šią direktyvą ir apie sezoninius darbuotojus, aš galiu pasakyti, kad remintis visomis mūsų konsultacijomis ir atsižvelgiant į valstybių narių nacionalinę praktiką, buvo bandyta pasiūlyti tokią direktyvą, kuri atitiktų tiek valstybinarių poreikius, tiek tai, jog sezoniniai darbuotojai dažnai yra išnaudojami, kad tai yra itin pažeidžiama darbuotojų grupė. Taigi mes tenkimės pasiūlyti aiškiai apibrieštą, apibrieštą aiškę, vieningą procedūrą, kurią mes galėtume stebėti ir prižiūrėti, kaip yra taikoma. Ši sistema turėtų užtikrinti, jog su žmonėmis būtų elgiamasi padoriai net nenorime kalbėti apie tai, kad šie žmonės atvyksta dirbti tų darbų, kurių niekas kitas nenori dirbti. Ne, mes tiesiog manome, kad labai svarbu yra ES bandyti užpildyti laisvas darbo vietas. Ir ši direktyva yra tik tai bendros sistemos, kuri turėtų užtikrinti padorų darbą elementas. Stengiamės, rengdami, e, rengdami šią direktyvą, atsižvelgti į visus šio klausimo aspektus. Dal, yra dalykų, kuriuos galės apibriežti valstybės narės, tačiau kartu komisija kaip sutaršių sergėtoja prižiūrės, kaip yra taikoma ir gyvendinama ši direktyva. Taip aš suprantu, pirmininkė, kad jūs norite, kad aš baigčiau kalbėti. Uh, Taigi dar kartą tiesiog noriu pakartoti, kad mes su malonumu su jumis bendratrabiausime ir atsakysime bet kokius jūs, jūsų konkrečius klausimus. Palaikysime su jumis nuolatinį dialogą, su malonumu jums paaiškinsime e, atskirus šio pasiūlymo aspektus. Pone Vadasi, jūs norite taip pasureaguoti. Trumpai prašau. Dėkoju, taip, aš kalbėsiu trumpai. Dėkoju Jums už šią diskusiją. Ir aš matau, kad buvo pateikti labai konkretūs klausimai, buvo išdėstyti taip pat ir konkretūs argumentai. Ir iš tikrųjų visi šie argumentai yra panašus į tuos, kurie buvo užsakyti mūsų darbo grupėje, kur buvo kalbama apie sezoninio darbuotojo apibrėžimą, apie tai, kiek laiko dar tokiems darbuotojams turi būti leista dirbti ir užsibūti Europos Sąjungoje apie tai, kokias teisės reikia suteikti šiems darb, darbuotojams. Aš jau minėjau, kad diskusijos mūsų darbo grupėje buvo labai uh, įtemptos. Ir tai, ką aš girdau šiandien šiame renginyje, suteikia mums peno pamastymams ir tikrai prisidės prie mūsų diskusijų, praturtins jas. Kai aš kalbėjau apie lankstumą ir kalbėjau apie tai, jog mums reikia, kad uh, valstybėms narėms būtų suteikta pakankamai lankščiai e, gyveninti šią direktyvą. Noriu pabrėžti, kad e, mes jau turime geros patirties e, valstybėse narėse. Ir todėl turime tas lankstumas, apie kurį kalbu, turėtų suteikti galimybę valstybėms narėms pasinaudoti jau geriausią turimą praktiką. Diskusijos tarybos darbo grupėje tęsis ir toliau ir panašu, kad jos ir toliau bus labai įtemptos, aktyvios ir tikimės, jog mes ir toliau galėsime sėkmingam ir darbiauti su Europos parlamentu. Dėkoju. Dėkoju, ponas Koferati. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, sutarėme visi dėl to, kad tema labai kompleksiška. Dėl to reikėtų pernelik nepaprastinti direktyvos nuostatų ir formuluoti labai aiškes nuostatas. Sezoninis darbas yra susijęs su imigrantais, bet taip pat ir su ES piliečiais, o tai kelia naujų problemų, tai yra lygių galimybių aspektas, kuris atsiduria dėmesio centre. Mes nenorime dar labiau pabloginti padėties. Dėl lankstumo elemento gal dar irgi porą aspektų patikslinčiau. Apie kokį lankstumą pirmiausia galvočiau? Manau, reiktų išvardyti sektorius, kuriems taikoma direktyva ir taip pat laikotarpių trukmes. Yra tik du sektoriai, kurie iš tiesų susijęs su sezoniniu darbu - tai yra turizmas ir žemės ūkis. Nemanau, kad statybų sektorius yra toks, kuriam reiktų labai sezoninio darbo. Aišku, geriau gal vasarą dengti namo stogą, tačiau negalima sakyti, kad, kad šis e, sektorius yra priklausomas nuo sezoninių darbuotojų. Dar jeigu kalbant apie mano šalį, yra sankcijos numatytos pavyzdžiui, už tai, kad yra nelegaliai dirbama piemenimis ar, ar nuimant vynogių derlių, bet tai nebūtinai yra sezoninis darbas. Ir nebūtinai patys italai tą darbą dirba, o yra pakviečiami kiti asmenys. Taigi galbūt e, gaminant vyną ir yra tam tikras sezoninis elementas. Ir konkrečiuose sektoriuose galbūt ir galima būtų numatyti leidimą e, pasinaudoti e, ribotomis sezoninių darbuotojų paslaugomis. E, taigi, kai galvojam apie trukmę, galbūt reikėtų bandyti e, nubrėžti tam tikrą minimalę ribą ir leisti valstybėms narėms paskui ją viršyti. Bet antra vertus, kuo žemiau ta riba bus, tuo didesnė tikimybė, kad bus piknaudžiaujama ir kad bus skatinamas nelegalus darbas. Antra vertus, e, reikia pakankamai daug laiko. Šeši mėnesiai tarsi būtų normalu, bet e, tarkime viduržėmio jūros regione devyni mėnesiai yra nusistovėjusi sezoninė praktika. Ir čia reikia žiūrėti, kad nebūtų skatinamas nelegalus darbas. Reikia labai griežtai žiūrėti, kad socialinės teisės būtų suvienodintos. E, tada nebus piknaudžiaujama. Jeigu galvosime apie pensijų įmokas, socialinio saugumo įmokas ir panašiai. Jeigu, pavyzdžiui, žmogus jas moka, o paskui negali jų persikelti, tai iškyla didžiulių problemų. Ir toksai žmogus išeidamas į pensiją turi galvoti apie tai, ar tos įmokas, kurias jisai padarė, dirbdamas kaip sezoninis darbuotojas, ar jis galės jas kažkaip atsijimti, persikelti. Taigi, čia kalbam iš tikrųjų apie žmonės, ne, ne apie tos žmonės, kurie atvažiuoja ir pasilieka visam laikui. Kalbam apie žmonės, kurie atvažiuoja, bet nori vėl grįžti pas save į namus. Ir tikrai nereikėtų jiems sukelti tokių sąlygų, sudaryti tokių sąlygų, kurios e, neigiamai paveiktų jų gyvenimą. Ačiū, ponė pirmininkė. Gal tris kategorijas aspektų, kuriuos reiktų išsakyti, pasižymėjau. Pirmiausia, sezoniniai darbuotojai, yra darbuotojai, kuriems mokamas prastas atlyginimas e, ir tai yra asmenys iš trečiųjų šalių arba iš vargingiau gyvenančių ES valstybių narių. Taigi reikia ieškoti to mažiausio bendro vardiklio ir šioje direktyvoje norime užkirsti kelią tokių žmonių, tokių darbuotojų išnaudojimui. neturėtume leisti to, kad jiems būtų mokamas tik tai pats mažiausias e, e, atlyginimas už darbo dieną, taigi reikia tam tikrų saugiklių užtikrinančių, kad e, darbo ir buvimo šalyje sąlygos bus orios. Ir valstybė narė priimanti yra atsakinga už tai, kad darbuotojai nebūtų išnaudojami. Ypač dar reikia paminėti ir tai, kad moteris ypatingai pažeidžiamos. Ir dar, ką sakė ponas Koferatis apie pietines ES valstybės narės, jos susiduria su didžiuliais imigrantų srautais. Į čia atvyksta daug labai. Um, trečiųjų šalių piliečių iš um, Šiaurės Afrikos um, ar apskritai iš Afrikos šalių. Um, Kipras, Malta, Graikija, Italija yra tos valstybės narės, e, kurios yra toje priekinėje fronto linijoje. Jos yra šalis pirmiausiai priimančios e, atvykėlius. Dėl to direktyvos nuostatos turi būti formuluojamos taip, kad būtų skiriama atitinkama parama šioms valstybėms narėms. Kova su neteisėta imigracija ir neteisėtų sezoninių darbų yra problema. Bet tai yra problema šalia kitų, taigi reikia žvelgti į šią problemą plačiau, kai kalbamės su e, valstybėmis narėmis ir keliame tą klausimą dėl ypatingos pietinių valstybių narių padėties. Reikia taip pat rinkti ir statistinius duomenis apie sezoninius darbuotojus e, atskirose valstybėse narėse ir be abejo čia burtų lasdelė nepavyks pamojuoti ir viską kaip mat išspręsti. Bet reikia pademonstruoti politinę valią, politinį ryštą, e, pradėti tą dialogą ir sez... sankcijas taip pat reikia numatyti adekvačias, o taip pat ir susitarimų reikia ir sutarčių, kurios būtų mm, pasirašomos su sezoniniais darbuotojais ir jų nuostatų būtų griežtai laikoma, bei tas būtų kontroliuojama. Bet kuriuo atveju reikia pirmiausia užtikrinti, kad nebūtų išnaudojami toliau sezoniniai darbuotojai. Dėkuoju Jums už šią e, įdomią diskusiją, kuri vyko per pirmąją mūsų renginio sesiją. Ir kadangi jau vėluojame, siūlyčiau iš karto pereiti prie antrosios e, sesijos. Norėčiau pasveikinti pas mus atvykusius e, svečius, kurie kalbės per antrąją sesiją. Kviečiu juos atvykti čia pas mus ir dėkojame mūsų prelegentams už jų įnašą į šią diskusiją. Thank you very much.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 Now, if you please, be kind enough to help us out to proceed to the. Padėkite mums dabar pereiti prie kitos darbo sesijos. Welcome.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 kompensuoti prarastą laiką. E, antroji mūsų darbo sesija ir kalbamės su socialiniais partneriais. Aptarinėjame sezoninių darbuotojų klausimą, pradedame antrąją sesiją. Ir čia dalyvauja socialinių partnerių atstovai, norime išklausyti jų nuomonę apie komisijos pasiūlymą ir apie pranešėjo parengtą darbo dokumentą. Esame pakvietę atstovų iš Europos profsąjungų konfederacijos. Ponas Dekėjon negalėjo dalyvauti ir ponas Soriano čia jį pakeis. Sveikiname jį. Taip pat išgirsime Europos verslo konfederacijos atstovų nuomonę. Jos vardu pasakys ponas Rūdeberg. Paskui turime italų profsąjungų atstovų atstovus. Tos profsąjungos dirba su sezoniniais darbuotojais ir e, ponė Mezina yra profsąjungo atstovė iš Italijos. Na ir pagaliau turime amatų, tradicinių verslų ir MVI asociacijos atstovę ponę Helen Hoffman. Taigi, iškart suteiksime jam žodį, kad e, liktų dar laiko Padiskutuojate su jais. Pradėsime nuo pono Soleno. Eh, gracias, señor presidente. Eh, vengo en sustitución del de secretario general adjunto de la Confederación Europea de Sindicatos. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pakeičiau jūsų kviestą generalinį sekretorių profsąjungų konfederacijos, jis dėl lygos negalėjo dalyvauti čia. Na, o aš Europos konfedera... profsąjungų konfederacijoje dirbu. Taip pat ir galiu pasisakyti šiais klausimais. Tiesa, su nerimu konstatuočiau, kad ši diskusija, ko gero, e, veikiau sukelia daugiau baimių ES piliečiams ir darbuotojams, negu juos nuramina. Aš klausiausi prieš tai vykusios diskusijos ir dažniausiai girdimas žodis buvo neteisėtas darbas. Bet ar iš tiesų manote, kad direktyva išspręs tas problemas? kodėl tada tiek daug um, kartų minite tą ne, ne, nelegalų darbą. Ponios ir ponai, tai mane labai neramina. Europos profsąjungų konfederacija laikosi tos nuomonės, kad e, politika šios, šioje srityje yra gan dviprasmiška. Viena vertus e, šiuo pasiūlymu dėl sezoninių darbuotojų ir dėl darbuotojų perkelimo bendrovio viduje komisija nori um, keisti padėtį susidariusią dėl sezoninio darbo, tačiau taip pat yra neužkeltamas kelias tam, kad valstybės narės tos sezoninius darbuotojus paverstų atpirkimo žiais problemoms darbo rinkoje paaiškinti. Taip neturėtų būti. Kai buvo kalbama apie vieno leidimo procedūrą, ji buvo patvirtinta parlamente kovo mėnesį. tą pasiūlymą patvirtinus buvo iš tikrųjų tik suskaidyta visa mūsų darbo rinka. Vis dar gyvename krizės sąlygomis ir kyla tik dar daugiau konfliktų dėl tokių pasiūlymų tarp darbuotojų. Manome, kad reiktų daugiau atsakomybės prisimti ES institucijoms, prisimti atsakomybę už politinės įvairias grėsmės. Taip pat ES konfederacija mano ir jau nekartą yra tą sakiusi, bet dar kartą pakartosiu, kad labai svarbu užtikrinti lygias galimybės. E, reikia leisti taikyti gyvenamosios e, E, vietos valstybės teisę ir užtikrinti tuos esminius e, elementus e, viso proceso metu. Ši direktyva tikrai neturėtų siekti samdyti pigios darbo jėgos vietinių darbuotojų sąskaitą, o mums atrodo, kad būtent taip ir gali nutikti. Dar anksčiau sutartise buvo sakoma, kad laisvas judėjimas yra vienas iš, e, viena iš kertinių ES gerbiamų vertybių. Luksemburgo teisingumo teismas yra prieėmęs e, daugelį sprendimų jau Laval ir kitose bylose dėl laisvo judėjimo vidaus rinkoje, dėl konkurencingumo skatinimo Pačios nuostatos tik kelia grėsmę e, vietos darbuotojams, o taip pat ir apskritai darbuotojams priimančiose valstybėse narėse. Lisabono sutartimis siekiama sukurti socialinę rinkos ekonomiką Europos Sąjungoje. Ir čia reikia užtikrinti kad 20 ir 21 straipsnis numatantis pagrindinių e, teisų ir laisvių užtikrinimą būtų paisomi ir gyvendinami. Direktyva turi būti adresuojama visiems darbuotojams, ne tik trečiųjų šalių e, piliečiams. Prisiminkime visus skandalus plačiai nušviestus spaudoje, pavyzdžiui, Italijos e, tuo plačiai nuskambėjusiu atveju kai darbuotojai iš Lenkijos ir iš kitų šalių buvo tikrai išnaudojami. Uh, Tai reiškia, kad turime skirti daugiau dėmesio sezoniniam darbui kaip reiškiniu apskritai, ne tik kalbėti apie sezoninius darbuotojus iš trečiųjų šalių. Taip pat reikia kalbėti apie teisės aktų veiksmingumą, apie tinkamą jų įgyvendinimą. To negalima pamiršti. Laiko daug neturiu, kaip matau, tad bandau jau ir užbaigti savo pasisakymą Mm, šiuo pasiūlymu lyg bandome imtis revoliucijos ir pasakyti komisijai, kad ji privalo dirbti geriau. Mes kalbame apie prieigą prie darbo rinkos, nesvarbu, ar tai būtų piliečiai iš ES valstybių narių ar iš trečiųjų šalių. Na ir kasgi labiausiai suinteresuotas tuo, kad darbas būtų reglamentuojamas - profsąjungos, o ne darbuotojai. komisija šią, ir, šią direktyvą ir direktyvą dėl vieno leidimo procedūros um, ėmė tiesiog ir pasiūlė bei patvirtino mūsų neišklausiusi. Reikėjo pasikonsultuoti su e, parlamentu, tad dabar jūsų eilė tarti tą svarų žodį ir pasakyti e, komisijai, kad reikia skirti dėmesio pačiam reiškiniu apskritai sezoniniam darbui, ir reikia diskutuoti su darbuotojais, su profsąjungomis, sukurti tokius mechanizmus, kurie e, išspręstų egzistuojančias problemas, o ne kurtų naujas. Pone Romero, parlamento narė, jau yra sakiusi, kad socialinių partnerių, e, darbdavių profsąjungų įtraukimas į šį procesą yra labai svarbus, nes e, ji yra mačiusi, ji, ji žino, kokia puikiai patirti šioje srityje yra Andalūzijos regione, kaip yra dirbama, kai yra e, formuluojami nauji teisės aktai ir taisyklės. Taigi parlamentas turi ir tą dalyką užfiksuoti. E, tai tiek, ko gero, ponė pirmininkė, ir taip matyt viršėjau laiką. Ačiū visiems uždėmesi. Dėkoju, e, ponė Saviano, už jūsų pasisakymą. Dėkoju taip pat už tai, kad laikėtės siūlomo pasisakymui skirto laiko. Iš tikrųjų norime palikti laiko ir diskusijoms po visų prelegentų pasisakymo. Pereisime dabar prie kito prelegento Sverker Rudeberg. E, na, aš e, norėčiau pakalbėti, e, aš norėčiau, kad jis pakalbėtų apie laisvą darbuotojų judėjimą iš e, e, verslo organizacijos požiūrio taško. Dėkoju. Iš tikrųjų, aš esu Sverker Rudeberg, atstovauju Business Europe organizacijoje, esu parengęs ir e, atskirą dokumentą su mūsų požiūriu. O dabar žvelgiant į tą direktyvą, aš manau, kad iš esmės turime pabandyti e, atsakyti į du klausimus. Pirmasis, e, ar sezoninių darbuotojų poreikis yra teisėtas poreikis ir ar reikėtų ES spręsti šį klausimą. Ir antra, ar tie sezoniniai darbuotojai e, turėtų būti teisėti, legalus ar nelegalus. E, konkuruojantis sektoriai ES jaučia sezoninių darbininkų e, poreikiai. E, Vengrijos atstovė čia kalbėjo apie tai, kad įvairiuose sektoriuose sezono supratimas e, gali įvairuoti, tą taip pat sakė ponas Kofratė, bet faktas lieka toks, kad tuose sektoriuose reikia darbuotojų. Tik tai problema ta, kad reikia surasti legalių darbuotojų. Nelegalius darbuotojus surasti problemas nekyla. Taigi, e, reikia vis tik suprasti, kad neteisingą konkurencinį pranašumą gali įgyti tie darbdaviai, kurie įdarbins nelegalius darbuotojus. Mums reikia tokios padėties, kai darbdaviai galėtų teisėtai įdarbinti sezoninius trečiųjų šalių piliečius. Ir čia labai dažnai pamirštama, kad e, eksploatuojami visų pirma yra nelegalus migrantai. Jeigu pažvelgsite į direktyvą, tai e, pagrindinė taisyklė čia ta, kad taikytina yra valstybių narių teisė. Tuo tarpu su tam tikra išlyga, kad bus ir tam tikros bendros taisyklės, pavyzdžiui, dėl minim, minimalaus uždarbio. Savai mes pantama, kad direktyva netaikoma nelegaliems darbuotojams. Mes e, kalbame apie žmonės iš trečiosios šalies, kurie nori atvykti ir dirbti, poreikis egzistuoja, ypatingai sezoninių darbuotojų atveju, nes sezonas prasideda ir baigėsi, todėl procedūros turėtų būti pakankamai sparčios. Ir čia esmė yra padaryti viską, kad tas darbas būtų atliktas. Kai šnekam apie imigracijos politiką apskritai, visi pasisako už aukštos kvalifikacijos darbuotojų atvykimą, bet labai nedaug kas norėtų pasirūpinti mažos kvalifikacijos darbuotojų poreikiais. Stengiamasi kaip tik atvirkščiai mažos kvalifikacijos e, darbuotojus išmesti. Vis tik reikia direktyvas, kuri aiškiai pasakytų, jog e, nekvalifikuoti darbuotojai gali pasinaudoti teisėtais E, kanalais ir atvykti į ES ir dirbti padariomis sąlygomis. Dar kartą pasakysiu, jeigu yra poreikis, tai bus ir pasiūla. Jeigu pažvelgsime į pačią direktyvą, ką mes galvojame apie jos nuostatas. Visų pirma, apie teisės. Tai valstybės narės ir darbdavio kompetencija. Bet čia taip pat kalbama ir apie teisę į normalų uždarbį ir profsąjungų teisės. Ponas Kaferatė taip pat teisingai sakė, kad e, darbo rinkos e, testas neturėtų būti privalomas, jis turėtų būti fakultatyvus. E, nes kiekvienoje valstybėje narėje padėtis gali skirtis. Bet toje srityje mes turim prisiminti, kad direktyvoje numatyta galimybė valstybėms narėms atmesti prašymą uh, kadangi ji pati reguliuoja atvykstančių e, darbuotojų skaičių. E, ta darbo veikla priklauso nuo poreikio ir tekste kai kalbama apie didelį e, perviršį, mes norėtume išbraukti žodį didelį. Kitas dalykas, kad sezono trukmė labai įvairuoja ir daug valstybių narių dabar uh, E, suteikia galimybę sezoniniams darbuotojams atvykti devyniems mėnesiams. E, aš manyčiau, kad direktyvoje galėtume išlaikyti šešių mėnesių taisyklę, bet toms valstybėms narioms, kurioms reikia ilgesnės trukmės, e, turėtų turėti galimybę tai padaryti. Direktyvoje kol kas to nėra. Tad jeigu tai nebus įrašyta, Ispanijai bus galima tada labai aiškiai sakyti, Jūs klystate, sezonas yra šeši mėnesiai ir jeigu taikysite devynis mėnesius, pažeisite direktyvą. Taigi, e, kalbant apie sezoninius darbuotojus, e, privalu daryti skirtumą tarp nelegalių ir legalių darbuotojų nes tie žmonės atvyksta į ES, atvyksta į valstybės e, narės teritoriją, ir tada gali pasinaudoti e, tomis teisėmis, kurias numato 16 straipsnis. Taigi, jie neatvyksta į laukinį kraštą, tuo tarpu, kai nelegalus darbuotojai tokių teisių negauna. Dabar perduosime žodį poniai Giuliana Mezina, e, Italijos e, priekybos, turizmo ir paslaugų federacijos atstoviai. Prašom. Grazie al prezidente, grazie alla komisioni. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū taip pat ir jūsų komitetui, kad suteikė man progą išdėstyti mano atstovaujamos organizacijos požiūrį. CGL organizacija atstovauja um, turizmo, paslaugų sektoriaus darbuotojams. Ir kalbant apie direktyvą skirtą sezoniniams darbuotojams, kuri dabar čia aptariama, reikia pasakyti, jog um, vienas dalykas yra aiškus, kad sezoninio darbo vis daugėja. Italija yra ties išorinė ES siena ir čia labai aiškiai matyti mąstyti, su kokiamis problemomis susidurima. 5 milijonai atvykėlių užfiksuota per praėjusius kelis e, metus ir apie 500 tūkstančių iš jų yra nelegalai. Tai parodo, kad Italija be atvykėlių srautų būtų šalis, kurioje netgi nuolat mažėja gyventojų skaičius, o dabar yra priešingai. Apie 12 procentų. Darbo atlieka atvykę darbuotojai. Aišku, nežinome, kiek jų dirba uh, dar šešėlyje. Daugiausia dirbama turizmo sektoriuje, aptarnavimo srityje, nes būtent čia reikia daugiausia sezoninių darbuotojų ir neretai tie darbuotojai yra atvykę iš trečiųjų šalių. Kasmet Italijos valdžia apskaičiuoja poreikį, poreikį sezoniniam darbui, tačiau tą sunku padaryti dažnai. Pavyzdžiui, 2011 metais yra numatyta, kad 60 tūkstančių darbuotojų reikės žemės ūkio ir turizmo sektoriuose, bet be abejo poreikiai yra didžiuliai, tad ir nelegalių migrantų srautai yra dideli. Tiesa, reikia paminėti, kad žemės ūkio sektoriuje mokas, mokamas labai mažas atlyginimas. Daugelis darbuotojų jau gyvena e, Europos Sąjungoje ir yra priverčiami dalyvauti lyg kokioje loterijoje. elementi che rischiano di essere peggiorati direktyva ir taip jau gali pabloginti situaciją, kuri ir taip yra labai sudėtinga. Trečių šalių piliečių įvažiavimo ir gyvenimo sąlygų apibrėžimas yra gan pavojingas, kadangi bus sukurtos sezoninių darbuotojų ir visų kitų darbuotojų kategorijos. Dėl to gali rasti socialinio dempingo ir darbo sąlygos gali iš esmės pablogėti. Bet to manau, kad sezoninio darbo apibrėžimas yra pernelyg platus ir neapima visų sektorių, kuriems reikia sezoninių darbuotojų. Be to yra numatyta skirti, e, išduoti leidimą gyventi ir dirbti tik tai šešių mėnesių laikotarpiui. Tai netitinka Italijoje galiojančių terminų, nes Italijoje sezoniniai darbuotojai gali užsibūti šalyje devynis mėnesius. Taigi panašu, kad ši sistema galėtų suteikti galimybę darbdaviams surasti jiems reikalingų darbuotojų, tačiau iš tikrųjų dėl jos neapibrieštumo gali atsirasti tik tai daugiau problemų. Toliau sankcijos taikomos darbdaviams. Manome, kad e, nuostatos susijusios su sankcijomis yra pernelyg bendros ir nėra pakankamai atgrasančios. Jei nebus sukurta sistema, kuri būtų privaloma kurioje nebūtų numatyta, jog kolektyvinės sutartys yra privalomos, tuomet valstybės narės galės savo nuožiūrą pasirinkti, ar taikyti šią nuostatą ar ne. Taigi aš manau, kad e, ši, e, kad būtina yra numatyti privalomas kolektyvinės sutartys, nes tik taip galim bus užkirsti kelią darbuotojų išnaudojimus. Sezoninių darbuotojų apgyvendinimas ir tinkamos gyvenimo sąlygos reikia dar aiškiau išdėstyti e, šias nuostatas, kadangi neaišku, ar sezoniniai darbuotojai galės e, nemokamai gyventi jiems sutiktame būste, ar jie turės mokėti už tai nuomos mokestį. Be to reikalaujama, kad darbdaviai suteiktų jiems gyvenamą vietą, jei jie yra sezo, sezoniniai darbuotojai. Tačiau labai sunku yra iš tikrųjų apibriežti, kas yra sezoninis darbuotojas. Pavyzdžiui, žmonės e, dirbantis turizmo sektorėje gali atvykti bet kada pirmą kartą ir jiems gali būti netaikoma, gali būti netaikoma šį direktyvą. mes manome, kad visiems žinoma, kad mes ilgą laiką reikalavome, kad būtų pateikta, pateiktas direktyvos projektas skirtas sezoniniams darbuotojams ir bendrovės viduje perkeliamiems darbuotojams. Direktyva, kurio būtų numatytas vienodas darbo užmokestis, vienodos darbo sąlygos. Be to panašu, kad neaišku, kokios bus taikomos socialinio draudimo normos. Taigi, be tokių normų šis teisės aktas diskriminuos trečių šalių piliečius dėl praktinių arba dėl teisinių priežasčių. Mes turime pripažinti, kad šis pasiūlymas suteiks tiesiog dviejų lygių sistemą. Todėl būtina yra atsižvelgti į tai, kokiamis uh, e, e, sąlygomis galės atvykti trečių šalių piliečiai į uh, e, ES. Bet to nepamirškime, kad yra ir kitų nuostatų, pavyzdžiui, nuostatų susijusių su pilietybė ir galimybėmis e, įgyti šalies pilietybę. Vienaip ir kitaip e, šio dokumento tikslas turėtų būti užtikrinti padarės darbo sąlygas, špadoro atlyginimą visiems. Dėkoju toliau Helen Hoffman, kuri yra Europos amatų mažųjų ir vidutinių įmonių asociacijos socialinių reikalų patarėja. Taigi mes norėtume jums taip pat priminti, kai, jog būtų gerai kalbėtumėt ne per ilgai ir kad mes galėtume pradėti diskusiją. Prašau, ponė. Um, all, uh, like thank, uh... Pirmiausia, Europos matomo žuvų vidutinių įmonių asociacijos vardu aš norėčiau padėkoti Jums, pirmininkė ir ponai Morais, už kvietimą atvykti į šį renginį. Kadangi esu paskutinė kalbėtoja, per šią sesiją iš karto pereisiu prie uh, reikalo esmės. Mes pritarėme uh, šio dokumento taikymos ryčiai ir jo tikslui. Tai yra uh, E, tikslu sukurti bendrą trečių šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo, e, apsigyvenimo ES sistemą, tais atvejais, kai šie piliečiai atvyksta dirbti sezoninius darbus. Mažos vidutinės įmonės e, dabar dažnai ieško sezoninių darbuotojų, bet surasti juos nėra lengva. Ir esame įsitikinęsi, jog šis pasiūlymas turėtų prisidėti prie to, kad geriau būtų suderinta paklausa ir pasiūla darbo rinkoje. Taip pat turėtų būti sustiprintas konkurencingumas bei sukurtos skaidresnės taisyklės. Mes pritarėme sezoninių darbuotojų apibrėžimui ir džiaugiamės, kad valstybėms narėms galima bus patiems, pačioms apsispręsti kokie sektoriai atitiks sezoninio darbo kriterijus. Be to džiaugiamės, kad yra siūloma uh, bendra prašymų nagrinėjimosi procedūra ir kad siūloma yra palengvinti pakartotinius atvykimus. Tai suteiks tikrumo tiek mažoms vidutinėms įmonėms, tiek darbuotojams. Bendrovės turėtų teisę pasinaudoti sezoniniais darbuotojais. Uh, ir turi būti taip pat suteiktos sąlygos tam tikram testinumui. Tačiau mes e, taip pat kai kam ar nepritarėm. Mes, pažiūrėjau, manome, kad uh, kad nereikėtų apsunkinti e, darbdavių situacijos reikalavant, kad jie suteiktų tinkamą būstą sezoniniams darbuotojams. Be abejo, mes e, norime, kad visi gyventų oriai ir padoriai, bet tačiau dėja nemanome, kad už tai turi mokėti ir tuo turi e, rūpintis darbdavys. Nes manome, kad dėl to išauks darbo kaštai ir kad bus sutrukdyta mažoms įmonėms samdyti tokius šioms įmonėms reikalingus sezoninius darbuotojus. Toliau, kuriam laiku gali atvykti šie darbuotojai. Mes manome, kad šiuo klausimu reikia parodyti didesnį lankstumą, atsižvelgiant į sistemas jau galiojančias valstybėse narise. Pririšti bet kokį buvimą laiko prie kalendorinių metų būtų neteisinga, kadangi uh, valstybės narise labai skirtingai traktuojami kai kurie darbai ir sezonai, taip, metų laikai taip pat skiriasi. Dėl sankcijų. Pagal šį pasiūlymą yra numatyta, kad valstybė narė turi teisę atmesti darbdavio prašymą, jei darbdavys buvo anksčiau baustas už e, tai, jog neteisėtai samdė darbuotojus. Mes manome, manome kad e, šią sankciją reikia taikyti ne už pirmąjį pažeidimą, o tom, tik tuo met, kai darbdavys e, pakartotiniai vykdo tokius prisižengimus. Ir kad sankcijas reikia nustatyti atsižvelgiant į uh, nusižengimo ar pažeidimo uh, sunkumo laipsnį. Ir uh, baigdama noriu pasakyti, kad uh, mes manome, jog uh, galimybė keisti darbdavį nėra tinkama, kadangi tai padarytų, tai apsunkintų darbdavio planavimo darbus. Po pietų šiandien jūs kalbėsite apie darbuotojų perkelimą įmonės viduje. Ši direktyva yra daugiausia skirta stambioms bendrovėms, tačiau mes manome, kad ji gali uh, galimai neigiamai pateikti mažos ir vidutinės įmonės bei amatininkus kai kuriuose sektoriuose, pavyzdžiui, statybų sektorėje. Ir nors mes ir pritarėme e, šios direktyvos dėl darbuotojų perkelimo įmonės viduje taikymo e, sričiai, mes vis dėlto manome, kad ši direktyva e, turėtų geriau apibriežti įvairių specialistų kategorijas, atsižvelgiant į GATS susitarimą bei atsižvelgiant į, e, į tai, tai e, kad, pavyzdžiui, žmogus turi penkerių metų patirtį arba turi e, aukštojo mokslo diplomą. Bet, kokios, bet kokie kriterijai remintis, kuriais bus nustatoma ar leisti darbuotojams atvykti, turėtų būti apibriežti labai aiškiai tam, kad būtų užkirstas kelias galimiems pažeidimams ir tam, kad nebūtų sukūriamos tokios tuščios, neegzistuojančios įmonės. Ir galiausiai manome, kad e, būtina taip pat sustiprinti nuostatas dėl geografinio judumo. Dėkui. Dabar pradėsime diskusiją, suteiksime galimybę komiteto nariams pateikti savo pastabas, užduoti klausimus Aš jau e, girdėjau, kad e, buvo paminėtos ir kai kurios problemos, kurias aptarnėsime e, po pietų, tad ir siūlyčiau susitelkti vien tik tai su šio ryto diskusijų temomis. Panas Busutil, dėkoju. Dėkoju prelegentams už įdomius pasisakymus. Aš turiu konkretų klausimą. Egzistuoja tam tikros e, kategorijos, čia aš kalbu apie direktyvos taikymo sritį. Taigi, egzistuoja tam tikros darbuotojų kategorijos, kurias aš paminėsiu ir norėčiau paprašyti, kad jūs pasakytumėte, ar jiems turėtų būti taikoma ši direktyva. Aš konkrečiai turiu galvoje tuos žmonės, kurie jau teisėtai gyvena ES, ar ta direktyva turėtų būti jiems taikoma. Uh, Ir taip pat turiu galvoje tą kategoriją žmonių, kurie nelegaliai gyvena ES ir tokiu būdu ši direktyva galėtų suteikti jiems galimybę legalizuotis, taip sakant, vietoj to, kad jie liktų šešėlėje kaip kad dabar. Tik ir prelegentai galvotų, kad tos e, darbuotojų kategorijos turėtų būti įtrauktos į direktyvos taikymos rytį. Pone Romero Lopes. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, kalbant apie dialogą su socialiniais partneriais. Iš tikrųjų, komisija turėjo tokį dialogą inicijuoti. Ar tai jau yra tokia nuomonė, e, nuodėmė, kurios nebegalima ištaisyti, nežinau. E, kai yra tokia direktyva, darybas turi vykti paruošiamojo darbo metu, kad e, galima būtų kuo platesnę paramą jai e, sukaupti, bet dabar jau e, šaukštai papietų ir dabar belieka tik tai pateikinėti dokum, pakeitimus tiems punktams, kurie netenkina komisijos pasiūlyme. Antra, ar bus viena ar dvi direktyvos, Ehm, ar viena galėtų būti skirta užsieniečiams darbuotojams, o kita darbuotojams iš Europos. Kalbant apie tai, iš tikrųjų reikia pasirinkti, komisija čia savo pasiūlymą jau pateikė. Ir e, dar vienas dalykas, kuris yra svarbus, yra pasitikėjimo klausimas tarp uh, Europinių profsąjungų ir tų darbuotojų, kurie atvyksta iš už ES. Yra čia susijusių problemų, e, darbo dempingo problema, pavyzdžiui. E, ispaniškai mes kalbame apie temporero darbuotojus, kurie dirba žemės ūkio sektoriuje ir temporaris, kurie dirba turizmo sektoriuje. Du skirtingi žodžiai. E, kalbama apie du skirtingus e, darbo tipus, e, dvi skirtingas kvalifikacijas ir taip toliau. Viso to pagrindas yra tam tikra socialinė problema ir kai kurios, kai kurios iš tų dalykų reikia spręsti taip pat ir žiūrint iš profsąjungų požiūrio taško. E, Jeigu vien tik tai profsąjungos galvos apie europiečius, e, tai kas tada gins tuos, kurie atvyksta iš už ES ribų, juk e, jų kilmė šalies profsąjungos to padaryti negali. Taigi reikia išspręsti nepasitikėjimo klausimą tame tarpe ir kai kalbam apie profsąjungas. Dar viena pastaba. Jeigu norime užtikrinti, kad darbuotojai būtų samdomi pagal teisėtas sutartis, mes turime bendradarbiauti su jų kilmės šalimis. Komisijos atstovė apie tai anksčiau kalbėjo. Kol kas čia nėra nieko padaryta, visiškas vakumas. Atsiminkime, 80-metyje Vokietijoje uh, Matėme, kad e, daug e, darbuotojų iš Ispanijos ten e, vykdavo dirbti. Ispanijoje tuo metu būdavo diktatūra. Ir reikia pasakyti, kad tai prisidėjo prie tam tikrų demokratinių pokyčių pačioj Ispanijoje. Dabar mes matome, kad galima pasinaudoti dvi šaliai susitarimais Italijoje, kitokia būtų padėtis, jeigu tai būtų buvę padaryta. O dabar, ar komisija iš tikrųjų pažvelgia į problemos esmę, nemanau. Aš manau, kad jie turėtų geriau bendradarbiauti su kilmės šalimis. Pone Argentinijai. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos profsąjungų konfederacijos atstovas, regi, sakė, kad reikia rasti sprendimą, kuris apimtų tiek vietinius, tiek e, iš užsienio atvykstančius sezoninius darbuotojus ir jis atkreipė dėmesį į kai kurias aplinkybės, e, ypatingas susijusias su sezoniniais darbuotojais. Tai mano klausimas būtų toks, ar taisyklės Europos viduje galiojančios sezoniniams darbuotojams yra jau tokios prastos, ar veikiau tai susijęs su kontrole darbo vietoje, su tuo, kaip yra paisoma numatytų taisyklių, nes aš manau, kad pati esmė yra ta, kad jeigu sutarsime dėl laikotarpio trukmės, sezoniniam darbuotojui dirbti ir gyventi šalyje, tai kaipgi paskui užtikrinsime, kad viso to bus laikomasi, kaip užtikrinsime, kad darbdavys legaliai įdarbins žmogų, o ne nelegaliai tą padarys. Aš manau, kad tą pasiekti pavyks tik tada, jeigu užtikrinsime ir taisyklių priežiūrą. Ir kad ir, ir pasieksime tai, kad būtų skiriamos sankcijos tiems, kurie taisyklių nesilaiko ir norėtųsi išgirsti profsąjungų požiūrį į tai. Aš manau, kliūtis, kurias, jas, kurias jūs čia išvelgėte, um, yra tos pačios net ir dabar pagal galiojančią tvarką. Vieną reiktų pasakyti, ko gero, kad nieko nedaryti, ir čia ponas e, Rūdebergas, matyt, su manim sutiks, reikštų, kad mes ir toliau skatiname nelegalų darbą. Ir tai reikštų, kad darbuotojams nebūtų tiesiog galimybės pasirinkti teisėtą sprendimą. Ačiū E, visiems už e, kritišką reiškiamą profsąjungų atstovų požiūrį. Manau, yra svarbu tos dalykus išsakyti ir ko gero būtų neteisinga toliau skaldyti darbo jėgą, kuriant tokias įvairias taisyklės problemas būtina spręsti jau dabar ir savo klausimą adresuočiau poniai Hoffman, tikiuosi jie atsakys man juos. Pirmiausia, jūs sakėte, kad visiškai priimtina tai, kaip yra sezoninis darbas čia apibrėžiamas. Tad klausiu jūsų, ką jūs laikote sezoniniu darbu ir ką norėtumėte ar nenorėtumėte keisti toje apibrėžtyje. Kitas dalykas, sakėte, kad uh, darbdavys neturėtų būti atsakingas už būsto parūpinimą ir kas tada turėtų būti už tai atsakingas, kaip įsivaizduojate. Ir trečias dar klausimas, kokia jūsų ir jūsų organizacijos pozicija dėl atlygio e, už tą patį darbą. Ar manote, kad ta taisyklė yra teisinga ar ne, taip pat ir lygnant, pavyzdžiui, su atlygiu, kurį gauna vietiniai darbuotojai. Ačiū, ponas Moras. Floor, want... Claude Morais, nenorėjau iš tikrųjų kalbėti. Tiesiog noriu pateikti klausimą ponai Mesina. Pone Romerio Lopes e, iškėlė klausimą apie tai, kaip mes atsidūrime dabartinės e, padėtyje. Aš posėdžio pradžioje pasakiau, kad e, tai vyko ne dėl to, kad e, surinkėme nepakankamai konsultacijų su socialiniais partneriais, bet tiesiog dėl to, kaip yra reglamentuojama teisėta migracija ES. Visą dešimtmetį po 1998 metų laukėme dokumento, kurį galiausiai parengė taryba dėl bendros migracijos ir priežasčių politikos. Ir kiekviename susitikime taryboje visuomet vadovų tarybos posėdėje visuomet buvo patekimi įvairūs politiniai argumentai ir dėl to buvo vilkinama uh, vilkinamas šios e, bendros prieglopšio e, ir migracijos sistemos kūrimas. Taip, aš iš tikrųjų manau, kad mums reikia leidimo, kuris būtų taikomas visiems, visoms darbuotojų kategorijoms. Bet Karmen paminėjo, kad dabar daugiau nei viena e, politinė frakcija nori spręsti sezoninių darbuotojų neužtikrintumo klausimą. Mes nenorime, kad būtų sudarytos sąlygos socialiniam dempingui. Ne, tiesiog supraskite bendrą kontekstą. Taryba kažkada dėl savo vilkinimo sukūrė dabartinį chaosą. Ir dabar mes turime sriepti tą košę. Dabar jau yra patvirtintos nuostatos dėl milinosios kortelės, dar turime, bet dar turime palaukti ir pažiūrėti, kaip valstybės narės gyvendins jas. Romeo Lopes uh, pasakė labai svarbių dalykų. Pasakykite mums, jei bus pagerintos darbuotojų sezoninių teisės, kai pasikeis šių sezoninių darbuotojų santykiai su profsąjungomis, kai pasikeis jų santykiai su dar, darbdaviais. Pasakykite mums, nes jūs esate iš, iš tų organizacijų, kurios e, tiesiog rūpinasi sezoniniais darbuotojais. Dėkoju, pono Morajas, ir visiems, kas uždavė klausimus. Dabar steiksiu galimybę mūsų svečiams atsakyti į jūsų klausimus. Bet dar kartą paraginčiau visus kalbėti labai konkrečiai ir atsakyti į konkrečius pateiktus klausimus. Taigi, pirmiausia, ponas Surjano. Eh, miren, lógicamente en una intervención de dos minutos, cinco minutos. Na, štai kaip yra. Per dvi, penkias ar septynias minutės, kiek aš ten buvau gavęs kalbėti, labai sunku išdėstyti visą poziciją, tada aš tik pagrindinius principus Europos profsąjungų konfederacijos išdėščiau. Ir Mm, neįmanoma per tas kelias, per penkias minutės pereiti prie praktinių dalykų, nepaminėjus prieš tai principinių. Na, o kas mums svarbiausia yra tai, kad būtume norėję, jog europiniu lygiu būtų sprendžiamas sezoninių darbuotojų um, klausimas, nes mes kalbame ne tik apie užsieniečius, kurie atvyksta čia dirbti. Aš ir pats um, esu gyvenęs svetur ir žinau, su kokiamis problemomis yra susidūriama dėl to, kad nėra reglamentuoti visi aspektai. Ir nėra tokių priemonių, kurios garantuotų tai, jog numatytos taisyklės būtų vienodai taikomos visose valstybėse narėse. Darome prielaidą, kad daugiau kontroliuojama nebus nei kalbant apie vietinius darbuotojus ir jų darbo sąlygas, nei apie atvykusius iš trečiųjų šalių. Ispanijoje šiuo metu vyksta dėrybos įvairiais su nelegaliu darbu susijusiais klausimais apskritai, bet visą tai reikia kelti ir į europinį lygį ir diskutuoti čia apie tai. O šiuo metu mes bent jau dar nematome valstybių narių ar ES pastangų uh, net ir vieną papildomą kokį eurą išleisti šiems klausimams spręsti. Taigi atveriame duris ir darbo rinkas darb, darbuotojams iš užsienio, iš trečiųjų šalių, bet nesugebame užtikrinti arba nesugebėsime užtikrinti to, kad jie bus kad su jais bus elgiamasi e, tinkamai ir kad jie gyvens ir dirbs oriai. Mums, kaip profsąjungoms, aišku, rūpi ir iš trečiųjų šalių atvykusių e, piliečių teisės, bet reikia kalbėti ir apie vietinius darbuotojus. Mes po kelių mėnesių kaip tik rengėme šiais klausimais konferenciją Europos profesinių sąjungų konfederacijoje. Galite mielai atvykti, esate kviečiami. Neteisėtai dirbantis um, asmenys mūsų darbo rinkoje yra visiškai neapsaugoti ir mums, kaip profesinių sąjungų konfederacijai, rūpi um, jų apsauga. Ir, ir mes manome, kad netinkama yra vadinti šią direktyvą priemonę kovai su neteisėtų darbu. Ne, taip nebus. Mes jau esame pateikę mm, pavyzdžių apie tai, kokios yra probleminės sritys, kaip svarbu yra turėti visus reikiamus dokumentus. Bet, e, kaip jau sakiau, tai yra principiniai dalykai ir čia net nelabai kas susiję gal tiesiogiai su direktyva. Dėkui visų pirma. Pabandysiu atsakyti į pono Busutilo klausimą dėl direktyvos taikymas ryties. Jis klausė, ar reikėtų ją taikyti e, legaliai gyvenantiems darbuotojams ir ar reikėtų ją taikyti nelegaliai gyvenantiems darbuotojams. Uh, Na, direktyva neapibrėžia teisės būti priimtam dirbti ar gauti leidimą gyventi. Ir todėl mes manome, kad direktyva teisingai e, žvelgia į šitą problemą. Taip pat manome, kad darbuotojas turi turėti galiojantį darbo kontraktą, darbo sutartį. Tiesą sakant, padėtis ir nepasikeis, kol valstybės narės nepradės taikyti tą sezoninių darbuotojų direktyvą. Aš manau, kad e, teisėtai gyvenantys žmonės kreipsis dėl naujo leidimo gyventi ir tokiu būdu ta direktyva jiems veiks, na, o nelegaliai gyvenantys. Vargu ar reikėtų, e, kad jie naudotųsi šią direktyvą. Nelabai suprantu, kodėl jie, e, būtent tokia procedūra turėtų būti taikoma jiems. Bet, e, bet kuriuo atveju valstybė narė turi nuspręsti, kaip elgtis. Dėkoju, ponė Mezina. Eh, grazie, io innanzitutto sento l'esigenza di. Ačiū. Yra uh, du ar trys dalykai, apie kurias plačiau šiek tiek norėčiau pakalbėti. Pabandysiu sugrupuoti atsakymus į klausimus būtent šiuo pagrindu. Gal kiek sudėtinga pasirodės, bet kaip ten bebūtų. Uh, Visų pirma, profsąjungų organizacijų darbas ginant darbuotojus vienoje ar kitoje teritorijoje. Čia visiškai nesvarbu, iš kur tas darbuotojas atvykęs, jeigu jisai kreipiasi į profsąjungą mano šalyje, tai e, su juo elgiamasi e, lygiai taip pat kaip su visais kitais darbuotojais. Tad aš atmeščiau e, tokį apibrėžimą ar teiginį, kad profsąjungos e, nepatikliai ar įtartinai žiūri į darbuotojus migrantus. Mes turime atskirą e, skyrių, sekciją, kuri kaip tik užsijima e, būtent migrantų darbuotojų reikalais. Bet žinoma, mes nesame E, kažkokia įmonė, komercinė įmonė. Na, dabar dėl kitų dalykų apie tuos e, darbuotojus, kurie jau valstybėje narėje yra, bet e, yra ten nelegaliai. Baiminas, baiminamasi, kad čia įvyks tam tikras susikirtimas su direktyvas tam tikromis privalomomis nuostatomis, nes e, labai sunku numatyti tam tikras darbo sąlygas, kurios būtų e, visada pastovios ir tie žmonės, kurie jau legaliai e, dirba toje teritorijoje, kurie nori įsitvirtinti e, tam tikram profesiniam darbe, gali čia susidurti su problemomis dėl tos direktyvos. E, grįšiu prie to, ką sakė ponas Konferatį. Labai svarbu turėti tam tikrą pereinamąjį laikotarpį, kuris uh, leistų nelegaliai dirbantiems darbuotojams legalizuotis. Na ir pagaliau e, vienas praktinis dalykas. Aš džiaugiuosi e, kaip profsąjungo atstovė, kad galiu nurodyti tam tikrą prieštaravimą ES migracijos politikoje. E, iš tikrųjų, migracija yra susijusi su tam tikru judėjimu, tam tikra apykaita ar e, grįžtamuoju judėjimu. Ir čia reikia galvoti apie socialinės apsaugos elementus, nes darbuotojui bus sunku sugrįžti į kilmės šalį, jeigu jis neturės kažkokio nustatyto užmokesčio. Tuo tarpu juk ES teisės pati esmė buvo užtikrinti, kad e, darbininkas migrantas e, galėtų sugrįžti į savo kilmės šalį. tai e, kelia tam tikrą prieštaravimą, neturime veidmainiauti čia ir turime pripažinti, kad reikia mums žmonių, kurie atvyktų ir e, dirbtų tuos mažiau apmokamus darbus. Bet jeigu nenorime kurti politinių problemų pačioje valstybėje narėje, tai tada reikėtų panaikinti tą dvigubą režimą, kuris priklausytų nuo darbuotojų kvalifikacijos lygio. Um, um, Dėkuoju, aš norėčiau sugrįžti prie ponios Ernst pateikto klausimo. Norėčiau pakomentuoti du dalykus. Pirmiausia, aš visiškai pritariu tam, kas buvo pasakyta šį rytą apie tai, jog šios direktyvos tikslas yra sukurti visapusišką migracijos reguliavimo sistemą, remiantis pragmatiškumu. Turime atsižvelgti į visų suinteresuotų subjektų interesus ir šis pasiūlymas be abejo turi būti naudingas ir darbdaviams. Taigi, kalbėdama apie būsto suteikimą, galiu pasakyti, kad mes iš esmės pritarėme, kad darbuotojai turi gyventi uh, tinkamomis sąlygomis. Tačiau nemanome, jog darbdaviui reikia užkrauti įpareigojimą parūpinti būstą sezoniniams darbuotojams. Manau, kad šį klausimą dar reikėtų įsamiau svarstyti, tam, kad būtų išaiškinta, kaip giliausiai būtų galima pasiekti užsibriežtą tikslą. Ir antras dalykas yra nediskriminacija. Be abejo, mes remiame, pritarėme nediskriminacijos ir vienodų sąlygų taikymo visiems principus, taip kaip juos išdėstė komisija. Savaime yra suprantama, jog iš trečių šalių atvykstantys darbuotojai turi turėti tam tikras socialinės teisės ir jie negali būti diskriminuojami dėl savo tautybės ar kitų priežasčių. Having... Ačiū. Ačiū Jums už tai, kad kalbėjote trumpai. Mūsų laukia dar trečioji sesija ir manau, kad mes turime iš karto prie jos ir pereiti, kadangi turime baigti darbą iki pusės pirmos. Todėl prašau kitų mūsų prelegentų atvykti čia į prezidiumą, tam, kad mes galėtume nedėlsdami pradėti trečiąją sesiją. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. As I said, we still have a third. Kaip minėjau, mūsų laukia dar trečioji sesija. Trečioji prelegentų grupė. Mes e, diskutuojame apie sezoninius darbuotojus, esame pakvietę tarptautinių organizacijų, piliečių visuomenės atstovus, o dabar pakvietėme ir NVO dirbančių su darbuotojas migrantais atstovus. Diskutuojame apie komisijos pasiūlymą. Ponas Bernd Hemingway yra tarptautinės migracijos organizacijos regioninis atstovas. Turime taip pat dviejų NVO atstovus. Ponas Reuter iš Solidar nevyriausybinės organizacijos ir ponė Levoj Pikum, nevyriausybinės organizacijos atstovė. Norėčiau paprašyti, kad savo pasisakymus jie pribotų penkiom minutėm, kad paliktume laiko diskusijoms ir pono Moraes pabaigos žodžiui. Na ir pirmiausia, ponas Bernd Hemingway, tarptautinės migracijos organizacijos atstovas. Prašom. Dėkui, ponė pirmininkė, gerbėmieji Europos parlamento nariai, e, brangus kolegos, dalyviai. Man didelė garbė šiandieną pasisakyti Europos parlamente. Dėkoju už suteiktą garbę. Džiaugiuosi galėdamas e, pasidalinti su jumis, e, ką apie sezoninių darbuotojų direktyvą galvoja tarptautinė migracijos organizacija. Jos tikslas yra pagerinti darbo reglamentavimą ES. Taip pat tai prisidės prie pozityvios žinios tiems darbuotojams, kuriems galbūt bus patrauklu atvykti ir dirbti čia. Mes prisidedame prie proaktyvios migracijos politikos, kurios vienas iš tikslų yra spręsti struktūrinės demografinės problemas. Tokių problemų mes matysime ir ateityje. Nes uh, ta problema tik tai paaštrės e, dėl to, kad e, po 95 metų gimusi karta pradės išėdinėti į pensiją. Buvo atlikta studija, kurioje mes pažvelgėme į teisės aktus imigracijos rytyje visose 27 valstybėse narėse Ir mes ten matome, kad gana sudėtingos ir brangios tokių imigrantų prieimimo procedūros labai dažnai verčia ir darbdavis, ir migrantus naudotis nelegaliais kanalais. Siekiant sutarimo tarp 27 valstybių narių dėl bendrų standartų imigracijos rydyje ypač, dėl e, migrantų gyvenimo ir darbo sąlygų yra vienas iš ES tikslų ir e, šiame kontekste e, sezoninių darbuotojų direktyva ir bando nustatyti bendras procedūras ir teisės. Visapimantis požiūris į visas migrantų kategorijas, kaip kad siūlė Europos komisija, būtų buvęs mums labiau priimtinas. Tačiau Tarptautinė migracijos organizacija remia pasiūlytą direktyvą kaip pirmą žingsnį reikiamą kryptime. TMO atlikti tyrimai rodo, kad nepaisant ekonominės krizės ES vis dar tebėra didelis užsienio darbuotojų poreikis. Ir a, e, nesugebėjimas pripažinti, kad egzistuoja darbuotojų poreikis, kai kalbama apie įvairius kvalifikacijos lygmenis, e, reiškia, kad tai gali prisidėti prie nelegalios migracijos didėjimo. Ir šioje situacijoje e, veiksminga ekonominių migrantų reguliavimo politika yra tikrai reikalinga visuose lygmenyse. E, siūloma direktyva pripažįsta struktūrinius e, sezoninio darbo poreikius ES. Dabartiniai, e, dabartiniai įstatymai ir jų reglamentavimas, e, kai kalbama apie laikinus darbuotojus ir sezoninius darbuotojus, neužtikrina, kad darbdavys laikysis e, darbuotojų teisių. Daugia sezoniniai leidimai ir galimybė pakeisti darb, darbdavi, kaip kad siūlo direktyva, sumažina piknaudžiavimų ir eksploatacijos riziką ir prisidės prie migrantų grįžimo į savo kilnės šalį arba prisidės prie grįžtamosios migracijos. Kaip visi žinome, grįžtamoji migracija nėra galutinis migracijos valdymo sprendimas. Tai yra tiesiog tam tikra migracijos rūšis, kuri gali prisidėti prie migrantų kilmės šalies vystimosi kai migrantai keliauja pirmin atgal, tai gali prisidėti prie taip vadinamos e, grįžtamosios smegenų migracijos. Tai, kad e, migrantai turi galimybę iš naujo atvykti į ES kaip sezoniniai darbuotojai, sprendžia tam tikrą dalimi e, tam tikras e, migrantams iškylančias problemą. Pagrindiniai iššūkiai susiję su grįžtamąją migraciją yra būdingi taip pat ir kai kalbame apie sezoninių darbuotojų direktyvą. Nuo pat pradžių patys migrantai turėtų gauti visą informaciją ir susidaryti savo nuomonę apie lūkesčius. Ir šiame e, kontekste labai svarbus e, geras koordinavimas tarp ministerijų ir tarp valstybių. PMO e, taip pat norėtų akcentuoti, kad kompetentingų institucijų kontrolė šiame darbo bare yra labai svarbi, nes e, ji gali padėti užkirsti kelią e, tam tikrų įdarbinimo agentūrų piknaudžiavimui. Aš e, pabaigoje norėčiau pasakyti, kad siūloma direktyva teigiamai prisideda prie dabar egzistuojančios teisės tobulinimo ir prisidės taip pat prie to, kad migrantų pažeidžiamumui, pažeidžiamumas bus sumažintas. Dėkuoju, dėkuoju ponui Hemingvei. Ir dabar suteiksiu žodį NVO tinklo solidar generaliniam sekretoriui Konė Reuters. Prašau kalbėti trumpai. A, dėkuoju, taigi galiu viską apibendrinti, ar ne? Na, pirmiausia, noriu padėkoti Jums už tai, kad mane pakvietėte. Aš tenksiuosi jums e, nesutrukdyti ir stengsiuos nekartoti to, kas jau buvo pasakyta. Pirmiausia, noriu pasakyti du dalykus. Mes e, bendradarbiavome su e, NVO koalicijos alijansu. Jums išplatintas yra dokumentas, taigi apie jį nekalbėsiu. Bet tačiau noriu pabrėžti, kad susitikinęs, kad pilietinė visuomenė gali suvadinti labai svarbu vaidmenį. Mes bendradarbiavame su profesinėmis organizacijomis tam, kad geriau suvoktume, kas vyksta darbo rinkoje. Nevyriausybinės organizacijos yra ypatingos tuo, kad jos dirba su pažeidžiamiausiomis grupėmis. Aš nenoriu dabar kalbėti apie tai, kas yra tos pažeidžiamiausios grupės. Jūs ir taip visi žinote, kad tai yra tos, tie asmenys, kuriems neta kur, kuriems netaikomos jokios socialinės apsaugos sistemos. Ir jie nėra, paprastai šie žmonės nėra neteisitai šalyje esantis asmenys. Tai yra tiesiog asmenys, kurie nepatenka į egzistuojančią teisinę sistemą. Ir sezoniniai darbuotojai yra būtent ta grupė, kuri, kuri yra pažeidžiama. Ir todėl dėkoju jūsų komitetui ir kitiems parlamento komitetams, ir ponui Morais, ir, ir kitiems pranešėjams už jūsų darbą. Turime aiškiai suvokti, apie ką kalbame. Mes nenorime reguliuoti migrantų srautų. Migracija yra uh, e, nūdinos reiškinys ir nėra e, net apie ką kalbėti. Apie tai buvo kalbama daug kur daug kas buvo bandyta daryti. Tačiau problema yra ta, kad labai sunku yra visus gerus ketinimus paversti gerais darbais. Ir mes e, džiaugiamės dėl to, kad pateiktas yra šis pasiūlymas. Kodėl? Dėl to, kad jis yra skirtas apsaugoti tiems žmonėms, kurie ir taip jau atvyksta pas mus. Frontexas ne, nestatys sienų ir visų nesustabdys. Žmonės atvyksta dėl įvairiausių priežasčių pas mus. Ir jie atvyks ir ateityje vienai par kitaip patinka mums tai ar ne. Ir mes galime pasakyti, kad jūs mums nerūpit, mes norime užmaršti akis arba galime pabandyti jiems padėti. Be to mes matome, kad jeigu nieko nedarysime, tuomet situacija tik tai blogės. Matome, kad blogėja tiek tų pažeidžiamiausių asmenų padėtis, tiek blogėja politinė situacija valstybėse narise. Prisiminkite, pažiūrėjau, kas vyksta Niderlanduose ar kas nesin, ką žmonės per rinkimus pasakė visai nesiniai Suomijoje. Žmonėms reikia aiškumo, nes šis klausimas vienaip ir kitaip susijęs su konkurencija. Taigi, ši direktyva yra reikalinga ir e, ji turėtų labai aiškiai apibriežti sudėkime apsaugą ir kitus su darbo rinka susijusius klausimus. Trumpai, jau daug kartą buvo minėta, kad e, svarbu yra nustatyti aiškės atvykimo, šių darbuotojų atvykimo sąlygas. Taip, aš, turiu, aš esu labai energingas žmogus. Taip, net e, šiuo paros metu. Atsiprašau vertėjų, bet taip yra. Taigi, trečiųjų šalių asmenų piliečių atvykimas. Kas bus atsakingas už sprendimą, ar leisti šiems žmonėms atvykti ar ne? Tai turėtų būti tie, tie taip reikia aiškiai apibriežti. Profsąjungos turi rūpintis tuo, kad šiems asmenys būtų suteikta visa informacija. Tačiau kokia tai bus informacija ir kaip bus elgiamasi su šiais darbuotojais. Taigi, darbuotojų prieimimo sąlygos. Kas už jas yra atsakingas? Pir, taigi, pirmoji sąlyga - žmogus turi turėti darbo sutartį, nes kitaip um, kils socialinių dempingo galimybė. Taigi, galima leisti atvykti tik tai tiems, kas turi da, galiojančią darbo sutartį. Antra, labai svarbu yra aiškiai išdėstyti, kokį vaidmenį atliks, atliks tarpininkai, nes egzistuoja didžiųjų pilkoji zona darbo rinkoje ir paprastai būtent šioje zonoje žmonės yra išnaudojami, o tai yra nenaudinga mūsų ūkiui. Ir todėl ši direktyva turėtų padėti mums perkelti asmenys iš tos pilkosios zonos į lega, tikrą legalią darbo rinką. Ir trečias dalykas vienodas elgesys su visais. Vienodas elgesys su visais reiškia ne vien darbo sąlygas. Tai ši savoka taip pat apima ir tai, kad atvykėliai turėtų, turė, e, turėtų galimybę naudotis savo e, žmogaus teisėmis ir kad jiems būtų taikoma socialinės apsaugos sistema. Mes negalime pasakyti, kad jūs pas mus atvykite, bet mes jumis visiškai nesirūpinsime. Ne, mes turime prisimti socialinę atsakomybę už šiuos asmenys. Taigi, mums reikia, jiems reikia e, tinkamo darbo, socialinės apsaugos O mes turime suprasti, kad mes čia kalbame ne apskritai apie migraciją. Mes kalbame tik apie vieną migracijos formą. Sezoniniai darbuotojai atvyksta pas mus, patinka mums tai ar ne. Ir todėl turime reglamentuoti jų padėtį. Čia jau ir baigsiu ir toliau leisiu kolegiai Mišel Levoj pratesti mano pasisakymą. Dėkoju, Pone Reuterį, labai aiškiai pateikėte savo mintis ir tikrai gana greitai jas išdėstyti. E, vertėjai tą tikrai pastebėjo. Na, o dabar perėsime prie trečio prelegento pasisakymo. E, čia bus ponė Mišel Levoja. Ji yra PIKUM nevyriausybinės organizacijos direktorė. Penkios minutės. Ačiū pirmininkė ir aš dėkoju už pakvietimą. E, kad e, NVO gali dalyvauti šioje diskusijoje. NVO e, dešimt europinių tinklų yra pasirašę bendrą deklaraciją dėl migrantų. Mes ketiname išdalinti šią deklaraciją. Jums kol kas nepakankamai padarėme kopijų. Reikia pasakyti, kad tai viena pirmoji galimybė ES e, lygmenių e, padiskutuoti apie teisės aktą skirtą mažos kvalifikacijos migrantams. Tai labai svarbu ir e, toje diskusijoje būtina išlaikyti vienodo traktavimo principą. Keletą žodžių apie svarbiausias sąlygas, savokas Visų pirma, e, būtina ginti mažai uždirbančių e, darbuotojų teisės, sezoninio darbo apibrieštis, kaip jau buvo sakyta, nėra labai aiški pernelyg abstrakti ir tai gali privesti prie socialinio dempingo ir didesnės eksploatacijos. Tad viena iš mūsų pirmųjų rekomendacijų būtų būtų, kad reikėtų nustatyti labai aiškę sezoninių darbuotojų įsileidimo e, procedūras, kurios remtųsi lygaus traktavimo principu apie direktyvos taikymos rytį. Šį rytą daug kas klausė, kam ji bus taikytina. E, pirmiausia, buvo atsakyta, kad tai bus trečiųjų šalių piliečiai, kurie atvyksta iš už ES. Bet e, ką reikėtų daryti su tais, kurie jau yra atvykę į ES iš trečiųjų šalių? E, tas klausimas daug kartų yra keltas. Dabar egzistuoja daug darbuotojų, kurie dirba be tinkamų dokumentų, pavojingomis ir e, blogomis sąlygomis. Ir e, savai mes prantame, kad reikia tam tikrų garantijų, kad tie, kurie atvyks legaliai, po to po šešių mėnesių tinkamai sugrįž į savo kilmės šalį. Taigi reikia padiskutuoti, reikia nustatyti griežtas grįžimo datas, ar tai prisidės prie reguliarios e, e, migracijos, ar privers žmonės e, užtrukti per ilgai. Jūs galbūt esate girdėję apie klandastino projektą ES ir to projekto viena išvadų yra kad e, tai, kad valstybėse narėse teisės aktai įvairuoja, tai prisideda prie nelegalios migracijos didėjimo. Taigi būtina užtikrinti, kad e, tie, kurie atvyks į ES pagal šią direktyvą, atvyktų būtent legaliai. E, taip pat reikėtų mąstyti apie pereinamojo laiko tarpio galimybę, kuri leistų tiems, kurie jau dabar e, dirba viename ar kitame sektorije, e, potencialiai galėtų pasinaudoti šios direktyvos nuostatomis. Taip pat šį rytą nekarta minėta sankcijų problema, direktyvoje tai numatyta, Tačiau turėtų būti tam tikras skundų pateikimo mechanizmas, kuris leistų e, eksploatacijos aukoms pasiskūsti, apskūsti savo darbdavius. Egzistuoja atitinkama direktyva, kuri turėtų būti perkelta iki šių metų Liepos 20-osios, todėl būtina pamastyti apie tam tikrą monitoringo ar stebėsinos sistemą, kuri leistų prižiūrėti, ar taikomos tos sankcijos. Labai dažnai mm, atsitinka taip, kad tos sankcijos pritaikomas ne darbdaviai, o pačiam darbininkui. E, dabar e, dar kelios kitos nuostatos e, darbuotojų teisės susijusios su jų šeimos gyvenimu. Nėra tam tikrų integracijos priemonių numatytų, kurios leistų susijungti šeimoms. Nes galvojame, kad tas darbuotojas reguliariai atvyks į ES tik tai tam tikriems laikotarpiams. Reikėtų vis tik, kad e, diskutuojant į tuos darbuotojus e, būtų žiūrima kaip į e, žmonės, kaip į žmogiškasias būtybės, o ne kaip į e, ūkinės veiklos vienetą. Mes žinome, kad apgyvendinant sezoninius darbuotojus yra piknaudžiavimo, atveju mes manytume, kad turėtų būti numatyta prievalė darbdaviui parūpinti būstą, bet taip pat, kad būtų numatyta galimybė darbininkui rinktis, priimti jį ar ne. E, šią problemą galbūt galima būtų a, e, išspręsti žvelgiant į socialinių ir ekonominių teisų tarptautinę konvenciją. Dėkoju, ponė Levoj. Liko šiek tiek laiko aptarimui. Matau, kad ponė Romera Lopes norėtų pasakyti, ar būtų dar daugiau norinčių kalbėti, prašom pakelti ranką. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėl to, ką sakė Solidar organizacijos atstovas taip mes kaip europiečiai žvelgiame į sezoninę migraciją. Egzistuoja dideli atlyginimų skirtumai tarp priimančių ir kilmės e, šalių. Pavyzdžiui, jeigu imsime Afrikos e, šalis ar kitas. Ir tai yra, ko gero, didžiausi gal atlyginimų skirtumai pasaulyje. Jeigu tai turėsime mintyje, logiška, kad sezoniniai darbuotojai pas, pas mus atvykstantis nori pasilikti ir toliau, nes darbo sąlygos yra visiškai kitokios, žymiai geresnės. Bet taip pat negalime pamiršti ir to, kad e, ir amžius turi įtakos. E, tai yra, kokio amžiaus darbuotojai atvyksta į mūsų valstybės narės, o taip pat dar viskas priklauso ir nuo šalies išsivystimo lygio. Kai padėtis šalyje pagerėja, tada keičiasi ir visa situacija. Ta apikaitinė e, migracija vyksta ir tas keliavimas pirmin atgal tarp kelių šalių tampa įmanim, įmanomas, ypač tada, kai, kai sezonas, pavyzdžiui, labai trumpas. Mm, Vokietija panašiai galbūt galėtų dirbti su kaiminėmis šalimis. Kaip jau sakiau, kai sezonas trumpas ir kai kalbam apie kaiminės šalias, yra kitaip negu kai sezonas ilgas ir atvykėliai yra iš mm, tolių, tolimų labai trečiųjų šalių. Taigi viskas labai individualu, priklauso nuo kiekvieno atskiro atvejo. Ir reikia spręsti tą klausimą, kasgi yra sezoninis darbas kiekvienoje valstybėje narėje, kaip jis apibrėžiamas ir kaip elgtis su sezoniniais darbuotojais, nes iš tiesų labai logiška, kad jie visiškai nenori grįžti atgal į savo kilmės šalį net nežinau, kiek, pavyzdžiui, ekonominių migrantų iš, iš Ispanijos grįžo kada nors iš, į savo šalį, galbūt tik tai pensijai. Net nežinau tų skaičių. Toliau dėl pereinamo laikotarpio sistemų arba pereinamųjų sistemų. Visą tai galima organizuoti dirbant kartu su kilmės šalimis. Jos turi steigti atitinkamas infrastruktūras ir turime žiūrėti, kad darbo sutartys galėtų būti atnaujinamos ar pratesinamos kilmės šalyje. Tai taip pat migracijos rautų valdymo elementas, bet kol kas situacija dar nėra iki galo aiški, nėra viskas įvertinta ir kai kurioms alternatyvoms net neskirtas deramas dėmesys. Ponas Protasevič toliau. I'm next, Mr. Protasevič. I will be speaking in Polish if you Aš kalbėsiu lenkiškai jums leidus. Taigi, prašau uždėti ausinės. I mean, okay, maybe in English. Na gerai, gal kalbėsiu angliškai. Dėkoju Jums už Jūsų pranešimus, jie buvo labai įdomus ir tikrai prisidės prie mūsų diskusijos e, apie būsimąją ES migracijos politiką. Prieš dvi savaitės, man atrodo, Strasbūre mes balsavome dėl pono Provera pranešimo dėl ES užsienio politikos, pasinaudojant šią politiką kaip e, priemonę migracijai įtakoti. Man, mano galva yra akivaizdu, jog ES turi turėti aišką migracijos politiką, kadangi mums reikės migrantų mūsų darbo rinkoje. Tačiau turime užkirsti kelią tokiai migracijai, kai asmenys atvyksta į ES neteisėtai. Ir su tuo yra susijęs mano klausimas, skirtas ponui Reuter. Aš nelabai supratau, kokį skirtumą jūs darot tarp neteisėtų migrantų ir nereguliarių uh, migrantų, ne, ne visiškai, uh, ne, uh, tarp tų migrantų, kurie nepatenka į tą reguliavimo sistemą. Mes žinome, kad yra migrantų, kurie pas mus atvyksta dėl karo ar dėl kažkokių nenumatytų įvykių savo šalyje, bet yra tokių žmonių, kurie atvažiuoja vien ieškodami geresnio darbo. Ir jei ES politika būtų pakviesti juos ir suteikti jiems darbo, tuomet jie yra teisėti, tuomet mes kalbame apie teisėtą migraciją. Tačiau jeigu asmenys atvyksta nieko nekviečiami, kodėl jie nėra neteisėti migrantai? Mrs. Jotova. Pone Jotova. Говоря на български язик, имам един съвсем конкретен въпрос. Ačiū, ponė pirmininkė, aš norėsiu pasisakyti bulgariškai ir turiu labai konkretų klausimą, bet pirmiausia, leiskite man padėkoti mm, mūsų svečiams. Panašiai kaip ir anksčiau kalbėję prelegentai, sakėte, kad komisijos pasiūlymas nepakankamas, kad mums reikia teisės aktų, kurie apskritai reglamentuotų sezoninių darbuotojų situaciją. Tai yra tiek tų, kurie yra kilę iš ES valstybių narių, tiek tų, kurie atvyksta iš trečiųjų šalių. Ir jau nekarta buvo atkreiptas dėmesys į sezoninius darbuotojus iš Lenkijos. Ir jų padėtį. Ar manote, kad šie teisės aktai galėtų uh, Um, būti lik papildantis um, kitus šios, šios ryties teisės aktus, ar komisijai reikėtų teikti pasiūlymą dar dėl platesnio reglamentavimo, tai yra tokio, kuris būtų skirtas ir ES valstybių narių ir trečiųjų šalių piliečiams, ar visgi reikia skirtingų pasiūlymų. So Prieš pono Moraes baigiamasias pastabas vėl kreipiuosi į prelegentus, kad jie galėtų sureaguoti į užduotus klausimus. Dėkoju, ačiū už klausimus. Aš manau, e, svarbiausia čia buvo raginimas galvoti novatoriškai. E, iš mano perspektyvos sezoninių darbuotojų e, direktyva padarys nelegalią migraciją sudėtingesnė ir palengvins legalią migraciją. Ir toje sąsajoje mums reikia ieškoti teisės aktų, kurie būtų palankesni tiems, kurie nori pasirinkti legalios migracijos kanalus, kai kalbame apie sezoninius darbuotojus. Noriu akcentuoti grįžimo svarbą. Dažnai, kai mus kreipiasi dėl gražinimo politikos, kaip į organizaciją mastoma, E, tokiamis policijos priežiūros kategorijomis, bet kai kalbame apie ekonominius e, migrantus, tai turime galvoti, kaip geriau būtų paskatinti žmonės grįžti, kokį vaidmenį suvaidina uždirbtų pinigų gražinimas į kilmės šalį kaip įtikinti tuos žmonės, kad jie galės atvykti į ES ir kitais metais. E, pavyzdžiui, tarp Gvatemalos ir e, Kanados e, yra nusistovėję tam tikros procedūros ir sakysime, migrantas darbuotojas iš Guatemalos atvykęs į Kanadą nėra skatinamas grįžti, nes jisai žino, kad jam bus per brangu paskui imti ir vėl atvažiuoti. Todėl čia aš tik tai galėčiau skatinti medardarbiavimą tarp šalių, kilmės ir atvykimo šalis turi bendradarbiauti ir turi taip pat bendradarbiauti užtikrinant migrantų socialinės teisės, kad jie galėtų tas socialinės e, teisės sukauptas parsivežti atgal ir tai užtikrins jų e, grįžimo galimybę. Dėkuoju, ponas Reuteras. Nekartą su tai, ką pasakė ponas Hemingvėjus, tiesiog norėčiau sugrįžti prie uh, ciklinės apikaitinės migracijos. Galima būtų kalbėti ir apie tapatybę, ir apie šeimos narius, apie jūsų kultūrinę tapatybę, apie kilmės šalį. Ir akivaizdu, kad migrantai turi visus tuos dalykus ir nori palaikyti ryšį su savo kilmės šali, e, šalimi. Tačiau turime leisti žmonėms rinktis, kaip tai daryti. Neturėt, nereikėtų kištis į tokius reikalus. Mes čia šiandien kalbame tik tai apie vieną migracijos formą nekalbame apie migracijos kaip tokią, kaip uh, reiškinį. Pone Romero Lopes kalbėjo apie Šiaurės Afriką. Turime galvoti ne apie tai, kaip reikia kontroliuoti migraciją, o reikia svarstyti, kaip ES galėtų finans, investuoti į Šiaurės Afrikos šalis, kuriant tenai ekonomiškai tvarę sistemą. Nes uh, apie tai kalbame, bet nieko nedaroma. Aš leiskite man kai ką pareklamuoti. Kai ką pareklamuoti. Kitą savaitę aš vyksiu į Madridą ir iš po to, iš Madrido kartu su kitomis nevyriausybinės organizacijomis mes e, nuvažiuosime į Šiaurės Afriką ir bandysime išsiaiškinti, ką realiai galima padaryti. Mes manome, kad geriausia galima paradigma yra tokia. Tai yra tai, ką mes galime pasiūlyti Šiaurės šalims. Ir e, jei mes finansuotume 5 procentus Šiaurės Afrikos šalių bendro vidaus produkto, tai leistų joms sukurti tikrą socialinės apsaugos sistemą. Mes kalbame ne vien apie migrantų srautų kontrolę ar valdymą, kalbame apie tai, kaip galima būtų parodyti pavyzdį ir padėti šioms šalims. Ir paskutinis dalykas. Tipinė darbo sutartis. Tai yra labai svarbu. ES mes matome, kad e, vis dažniau e, darbas e, yra neįprastas ir todėl sudaromos netipinės darbo sutartys. Mes stengiamės surinkti statistinius duomenys apie tai, tačiau tai nėra lengva pasakyti. Pavyzdžiui, Vokietijoje mes kreipiamės į Vokietijoje mes e, sužinojome, kad 45 procentai naujai sukurtų darbo vietų yra laikinos darbo vietos e, su netipinėmis darbo sutartimis. Ir tik tai 15 procentų iš visų sukurtų darbo vietų yra iš tikrųjų tikros, užtikrintos e, normalios darbo vietos. Ir toliau, kas, koks yra skirtumas tarp nelegalių migrantų ir nereguliarių migrantų? Skirtumas nėra vien lingvistinis. tai, apie ką jūs kalbėjote, tai yra apie nepatikimą į teisinę sistemą. Tai yra apibūdina nereguliarų e, migrantą, nereglamentuojamą e, e, migrantą. Bet neteisėti migrantai yra tie, kurie atvyksta pas mus dėl įvairiausių priežasčių. Ir uh, ir pas mus būna neatitikdami tam tikrų teisinių reikalavimų. Pane Lyvai, e, dėl pereinamojo režimo, e, ponė Romeras čia minėjo, ir dėl sąsajų su kilmės šalimi. E, aš manau, kad Europos lygmenių prasidedančią diskusiją reikėtų sieti su e, pasauliniu lygmeniu vykstančia diskusija. Jungtinės tautos turi komitetą, kuris e, rūpinasi migrantų darbuotojų reikalais ir per rugsėjo mėnesio sesiją tie dalykai bus aptarinėjami. Mes tikimės, kad toje diskusijoje e, bus kalbamasi ir su kilmės, ir su atvykimo šalimis, priimančiomis šalimis. Ir bus e, kalbama apie migrantų teisės, nes jie yra ypatingai pažeidžiami. E, komisija dabar rengia peržiūrėtą dokumentą dėl migracijos ir e, vystamojo bendradarbiavimo politikos. Dabar grįžtant prie tų dviejų terminų nelegalūs ir neteisėti migrantai, illegal ir irregular. Reikia pasakyti, kad buvo bandymų prieš porą metų raginti nenaudoti žodžio illegal, e, nes čia yra tam tikrų e, nusikalstamų konotacijų. E, jeigu kalbame apie nelegalius migrantus, tai negalime kalbėti apie kokias nors teisės. Ir žinoma, reikia taip pat žvelgti į priežasis, kodėl žmonės e, yra tie vadinami irregular arba dokumentų neturintys migrantai. Ir e, labai dažnai e, tokius žmonės mes randame taip pat dirbančius ir sezoninius darbus. E, E, taip pat susidurėme su labai neskaidriomis procedūromis, kada ateina reikalas atnaujinti jų sutartį, darbo sutartį. Čia mums reikia kalbėti apie mm, pagrindinės teisės. E, Šią temą gruodžio mėnesį taip pat vyks didelė konferencija. Na ir paskutinis dalykas, turime kurti sąlygas, kuriuose migrantai galėtų pasirinkti, ar nori jie emigruoti ar ne. Ir, priklausy, ir tai priklausys, žinoma, nuo to, ar bus užtikrintas vienodas traktavimas. Dėkoju Jums, ponė Livo, Jūsų atsakymas tikrai buvo labai aiškus. O dabar suteiksiu galimybę pranešėjai Plodui Marajusui užbaigti šią diskusiją. Pirmininkė, aš kalbėsiu labai trumpai ir suteiksiu dalį savo laiko ponui Koferatai, kadangi jis bus ko pranešėjas, nes ko gero jūs tik irgi norės ką nors pasakyti ir dėkoju ponui Koferatui už jo e, pasisakymą šiandien. Mums abiem dirbti nebus lengva. Man yra tekę dalyvauti daugybėje klausimų, tačiau šis renginys šiandien buvo labai turtingas gerų pasiūlymų, labai gerų minčių. Ir Seržijo, ir aš turėsime per kitą savaitę nemažai padirbėti. Taigi aš dėkoju visiems, kas ketina dirbti. Visuomet yra geriau pradėti, padėkoti jiems dar prieš pradedant darbą. Dar kelios labai trumpos pastabos. Nesitikėjau išgirsti uh, tokio bendro supratimo apie tai, kas yra sezo, sezoniniai darbuotojai. Kolegos supranta, jog sezoninių ir mažai kvalifikuotų darbuotojų direktyvos pasiūlymas yra pateiktas atsižvelgiant į tą chaosą, kurį sukūrė taryba migracijos srityje. Daug kas su, uh, kalbėjo ir iš jų pasisakymų buvo akivaizdu, kad mes visi suprantame, kad e, dokumentas gal ir nėra toks, kokio mes norėtume. Mes norėtume iš esmės, kad e, ši direktyva būtų taikoma visiems darbuotojams. Tačiau dėja šiandien negalime to padaryti. Tačiau šiandien mes galime sukurti tam tikrą teisinį aiškumą tam tikriems darbuotojams. ponas e, Kofer, e, Koferati ir ponė Romero Lopes kalbėjo gan, gan išsamei apie tai, ką realiai reiškia sezoninis darbas. Dėkoju mūsų svečiams. Jūsų pasisakymai buvo labai įdomus ir mes atsižvelgsime į tai, ką jūs pasakėte šiandien, atsižvelgsime į jūsų pranešimus išplatintus mums raštu. Man yra tekę dirbti nevyriausybinėje organizacijoje ir aš puikiai suprantu, kad kartais tenka kalbėti labai greitai tam, kad galima būtų suteikti galimybę kitiems pasisakyti. Taigi, dar kartą dėkoju Jums už Jūsų įnašą į mūsų bendrą darbą. Socialiniai partneriai, su jais mums yra tekę susitikti ne vieną kartą. Ir mes susitiksime praktiškai su visais socialiniais partneriais, kurie atstovauja įvairioms verslo organizacijoms valstybės narėse. Susitiksime su, su uh, visais, su kuo galėsime. Ir diskusijos bus panašios į uh, tas, kurios vyko, kai buvo deramasi dėl milinosios kortelės, nes mums labai rūpi išsiaiškinti socialinių partnerių uh, nuomonę ypač dėl 16 straipsnio. Ir baigdamas noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie liko iki šių klausimų pabaigos. Visų kolegų pasisakymai buvo labai kokybiški. Šis dokumentas iš tikrųjų atveria naują puslapį nekvalifikuotas sezoninis darbas yra nauja mums E, e, savoką. Turime, spręsti, turime veikti atsižvelgdami dabartinės aplinkybės. Turime apsaugoti sezoninius darbuotojus, turime stengtis, kad su jais būtų elgiamasi kaip ir su kitais darbuotojais. Ir, ir iš esmės šis pasiūlymas neturėtų padaryti. Uh, neturėtų padaryti kokios nors žalos, jis turėtų būti padėti mums visiems suprasti, jog sezoniniai darbuotojai yra realybė, jų yra daugybė įvairiose e, ūkiuose. Ir jiems reikia padėti. Ir tai yra socialinis, ekonominis, e, nūdinios gyvenimo kontekstas. Ir tikiuosi, kad e, kai jūs skaitysite mano parinktą pranešimą, galėsite surasti ir savo minčių. Dėkoju. Iš tikrųjų, sesija buvo labai įdomi, įvyko labai vertinga diskusija, po kurios mes visi apie sezoninį darbą ir jam reglamentuoti skirtus dokumentus žinome kur kas daugiau nei žinome iki šių klausimų. Prieš baigdamas e, šį posėdį Aš norėčiau Jums priminti, jog darbą tęsime antrą valandą, antrą, o ne trečią, kaip visada. Dirbsime nuo dviejų iki penkių. Taigi panašu, kad pietums turime nedaug laikos. Gal spėsite kokį sumuštinį suvalgyti. Ponas Koferati, užimtumo komiteto pranešėjas, jūs gal tarsite baigiamąjį žodį mi unisco ai ringraziamenti che il collega Moraes ha già fatto. Aš tik prisijungsiu prie Klodo Moraes padėkos žodžių. Šiandieną diskusijos metu išgirsti pasisakymai buvo labai naudingi, daug ką galėjome pasižymėti, pasistengsime kiek įmanoma geriau visą tą medžiagą panaudoti. Ir gal pabrėšiu tik, kad nuolat buvo šiandieną akcentuojama tai, kad šie klausimai yra labai kompleksiški, nes tai, kas lypi už to, tai yra migrantų srautai, yra nepertraukiamas procesas nuolatos vykstantis ir um, yra susijęs su įvairiomis krizinėmis situacijomis, kaip kad dabar viduržėmio jūros regione. Taigi reikia ieškoti tinkamo sprendimo visiems šiems klausimais, ko mes ir visiems šiems klausimams, ko mes ir siekiame ir matyt dar e, bedirbant e, prisidės ir kitos susijusios temos. Takime labai įdomų darbo metodą, keitėmės nuomonėmis, keitėmės informaciją, mes nuolat tą akcentuodavome ir kaip tik tas šiandieną ir vyko. Tad tikiuosi, kad rasime noro ir laiko šiuos kontaktus ir toliau palaikyti, nes e, jie yra labai naudingi. Nes visada labai svarbu pirmiausia apsikeisti nuomonėmis prieš ką nors surašant juodu ant balto. Kiekvieni, visi suinteresuoti asmenys turi prisidėti. E, manau, tai yra visada labai svarbus dalykas. Ačiū, sako pirmininkas, susitiksime antrą valandą po piet. Ir imsimės antrosios su migracija susijusios temos, tai yra darbuotojai perkeliami vidrovių viduje. Visiems ačiū už dalyvavimą. Skanaus ir iki 14 valandos.